Mėly kolegos, tikiuosi visi ar radote savo vietas ir turite pasiėmę balsavimo korteles. Kaip įprasta, surenksime bandomai balsavimą dabar. Ir dabar jį pradėsime. Taigi prašau išbandyti visiems balsavimo įrangą. Sie jetzt alle die Testabstimmung durchgeführt? Ar visi dalyvavote bandomajame balsavime? Trisdešimt, keturiasdešimt kortelių, tačiau tik tai 38 iš jų dalyvavo balsavime. Atrodo, kad įranga veikia ir frakcijoms yra tinkamai atstovaujama. Taigi, ačiū, bandomai balsavimą baigiame, dabar pirmasis tikrasis balsavimas, tai yra 13 darbo atvarkės klausimas, klausimai, kurie atsakoma žodžiu projektas dėl Mauricijos konvencijos. Pradėme balsuoti. tarp balsuojančių vienu Europos liaudės partijos atstovų yra per daug, dabar viskas susitvarkė, taigi balsuoti baigiame. 31 už ir 7 susilaikė pritarta. Dabar 14 klausimas. Tai yra metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Dabar balsuosime keldami rankas dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Kas prieš susilaiko. Pritarta. Dabar balsuosime dėl penktojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, tačiau Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 14 pakeitimo balsuoti. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atrodo, kad pritarta, tačiau taip pat pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo, pradame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 28. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais. Varniu būdu pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. 35 už, 2 prieš 2 susilaikė, pritarta, sveikiname pranešėją. Dabar 15 darbo atvarkės klausimas. Pranešėjas. Betinį prašo žodžiu, prašau. Norėjau tik padėkoti visiems kolegoms nuoširdžiai už jų pagalbą rengiančią prašymą. Ypač dėkoju komiteto pirmininkui ponai Langė už jo pastangas e, trilogo metu ieškant kompromisų, nes e, pradinės pozicijos buvo pakankamai griežtos, taryba nenorėjo nusileisti, tačiau mums pavyko pasiekti kad būtų patvirtinti mums svarbus pasiūlymai, pavyzdžiui, deleguoti teisės aktai, sprendžiant su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, tai buvo labai svarbu, taigi dar kartą noriu nuoširdžiai padėkoti, noriu pabrėžti, kad bendrabiavimas su kitomis praktijomis vyko labai sklandžiai. Pirmininkas, ačiū ponui Betinį. Galiu taip pat ir jums savo ruoštų padėkoti, kaip pranešėjai ir šešiems pranešėjams, kadangi mūsų darybų delegacija tikrai laikėsi vieningos pozicijos ir sugebėjome pasiekti svarbių dalykų, nes e, pirmą kartą taryba pritarė parlamento pasiūlymams taikyti deleguotus teisės aktus, kalbant e, apie muitų mokesčių nuolaidas ir mažinimus, tai manau turėtų būti laikoma didžiulė sėkme mūsų bendro darbo, parlamento pastangų, taigi kompromisinis prašymas jums yra patiktas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 33 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją, dėkoju kolegoms. Dabar perėkime prie 16 darbo atvarkės klausimo kurio tema prekybos paslaugomis susitarimas. Noriu priminti, kad kitą savaitę gruodžio 9 dieną Inta komiteto nariams e, surenksime 18 val. 30 minučių tokį nedidelį kalėdinį renginuką. Elektroniniu paštu gausite išsamesnį informaciją. Taigi būčiau laimingas, jeigu galėtume bendrai pakelti taurę už mūsų bendrus darbus šiame komitete. Gruodžio 9 dieną, tai dabar grįžtame prie 16 darbo tvarkės klausimą. Manau, kad jau tris kartus šiame komitete svarstėme būsimas darybas dėl prekybos paslaugomis susitarimo. Tysa. Paskutinė diskusija vyko spalio 15 dieną, kai mūsų pranešėja ponė Reding pristatė savo pranešimą ir per tą laiką manau, kad e, gavome 599 pakeitimus ir ponė Reding šešėliniai pranešėjai juos aptarė. Devini komitetai pateiks taip pat savo nuomonės dėl šio pranešimo, todėl dabar džiaugiuosi galėdamas teikti žodį poniai Reding, kad jį pradėtų mūsų diskusijas. Prašau vielen Dank, ähm, vielen Dank, Herr Präsident and dear colleagues, to go straight to the heart of the. Pereisiu iš karto prie esmės ir atkreipsiu sudėmėsi į pagrindinius dalykus pranešimo, kuriame labai, kuriam labai daug pateikta skučia, e, pakeitimų. Dabar dėl dėrybų apimties. Frakcijos gana plačiai sutarė, kad reikia viską suderinti su bendruoju tarifų susitarimu, su GAT susitarimu ir atnaujinti susitarimą dėl skaitmeninių reikalų. Visos frakcijos pasisako už pačius stipriausius saugiklius tiek duomenų apsaugos rytyje, tiek kitose srityse dėl vartotojų teisų mano rekomendacijoms plačiai pritariama, kaip ir kitoms susijusiam tam dėl skaidrumo. Valstybės narės mano, kad viešai galima skelbti dokumentus, kol tai nepažeidžia pasaulio prekybos organizacijos ir ES teisino. O visa kita, tai dažniausiai grinčiama abipusiškumo principu viešųjų pirkimų srityse, o įvairios frakcijos e, pritarė tam, kad viešiai, e, valstybinio sektoriaus viešieji pirkimai tikrai neturėtų patekti. Taigi dėl to prie šio klausimo nėra reikalo grįžti. Yra keletas e, klausimų, dėl kurių frakcijos nesutarė. Pirmiausia, tai prieiga prie rinkos. Kai, kurios, kai kurie parlamento nariai norėtų, kad būtų prisimti labai rimti įsipareigojimai pirmo ir antro ir ketvirto straipsnio atveju, o kai kurie pagėdautų, jog GATT susitarimo ribos nebūtų peržengtos. Todėl reikėtų dabar laikytis dabartinių įgaliojimų, jie sako, dėrybinių. Kai kurie kiti parlamento nariai mano, kad turėtų būti išplėsti įgaliojimai ir kad turėtų būti laikomasi padėties nekeitimo nuostatos. Ir dėl tų dalykų reikia dar susitarti. Dėl ketvirtos dalies Jis susijusi su laikinu aukšto lygio profesionalios kompetencijos asmenų judėjimu. Ir norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį, kad kalbame šiuo atveju apie Tartautinės darbo organizacijos pagrindinę konvenciją ir ES asmenų komandiravimą bei kriterijus, kuris pasirenkamas, yra ekonominės būtinybės kriterijos. Būtų gerai, kad čia susitartume. Dabar dėl nacionalinio reguliavimo. Kai kurios frakcijos linkusios elgtis apdariai, ypač um, kai vertinamas būtinumo principo patikrinimas. Tačiau neturėtų jų nuomonė būti daroma didesnių apribojimų, nei tai numato bendrasis lengvatų susitarimas ir ES teisinas. Taigi, kaip Jūs matote, galimybių susitarti yra pakankamai daug, o aš kaip pranešėja kartu su savo komanda palaikau ryšius su visomis frakcijomis, jų nariais, kad galėtume surasti geriausią tinkantį kompromisinį variantą, bet reikia nepamiršti, kad apskritai šiuo atveju mes kalbame apie kompromisą kaip po tokį. Kartu su šešėliniais pranešėjais. Beje, noriu jiems padėkoti už tokį bičiulišką bendradarbiavimą. Tai dėl šešėlinių pranešėjų turiu pasakyti, kad mes tengiamės atsižvelgti rengdami kompromisinius pakeitimus ir daug, kiek įmanoma daugiau pasiūlymų ir atitinkamų komitetų teikiamus pasiūlymus, o atsižvelgianti tai, kad dėrybo apreptis yra labai plati, tai a, e, mūsų komiteto pasiūlymai yra labai labai svarbus. Todėl mes rengdami kompromisinius pakeitimus stengiamas atsižvelgyti į nuomonę, už nuomonę atsakingų komitetų nuomonę. Toliau. Praėjo metai vyko dėrybos skirtingais etapais ir turiu pasakyti, kad komisija į mūsų prašymus reagavo labai tinkamai, nes jį atvykdavo ir į posėdžius, ir į susitikimus ir tikrai nebuvo taip, kaip kad kalbama viešojoje erdvėje. Mes, kaip stebėsinos grupė, tikrai dirbame labai skaidriai ir komisija taip pat. Ir būtent Europos parlamentas galiausiai turi tiksliai nustatyti, ko mes norime ir ko mes nenorime toks yra mūsų rezoliucijos tikslas. O kad e, šio tikslo pasiektume, reikia užsitikrinti e, balsų daugumą plenarinėje sesijoje, nes e, čia būtent Europos parlamente turiu galvoje dirba žmonių atstovai ir mes galime išreikšti tai, ko norime. Ir nebūtų gerai, jeigu nesusidarytų didelė balsų dauguma. Taigi dėl TISA mes iš esmės ir nebalsuojame. Mes turime balsuoti už arba prieš susitarimą dar iki jo patvirtinimo. O tam reikia dirbti su dėrybininkais. Ir jeigu norime, kad dėrybos vyktų tinkamai, o jų rezultatas būtų apgintos mūsų vartotojų teisės, tai mes turime nevėluoti. Todėl sakyčiau, kad mums būtina ir toliau tęsti konstruktyves diskusijas su frakcijomis ir aišku, pačios frakcijos turi svarstyti visus klausimus pakankamai sparčiai. O mes turime dirbti su šešėliniais pranešėjais dar be kitako. Ačiū, ponė Reding, tikrai skamba daug žadančiai, teikia vilčių tai, kad pavyko susitarti su daugeliu šešėlinių pranešėjų, taigi jau dabar noriu nuoširdžiai Jūs pasveikinti ir dabar žodis šešėliniams pranešėjams, pirmiausia, pana Kjotin Dalai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Darybos dėl teisa iš tiesų pritraukia vis daugiau dėmesio ir už parlamento ribų ir tiekime pačiame. Ir, iš, ir ko galima pasimokyti iš viso to yra, kad kaip komitetas mes galime renkti visiškai pagristas nuomonės, kurias vėliau įtraukia į savo darbo atvarkę parlamento kiti komitetai, tai atsižvelgia ir į daugelį pastebėjimų buvo atsižvelgta iš šio komiteto ir taip pat iš taip pat atsižvelgta į tai, ką sakė kiti komitetai rengdami nuomonės šią temą. Taigi džiugu, kad galima bus sudaryti kompromisus ir man regis tai parodo, jog Europos parlamentas lyderiauja šioje srityje viešuomenės akise, yra matomas e, kaip veikėjas besirūpinantis darybomis e, dėl prekybos paslaugomis. Ir džiugu, kad yra suvokiamas ir tartutinės prekybos komiteto vaidmuo deramai. Taigi džiugu, kad e, dirbame skaidriai ir sudarome būtent tokį įspūdį, man atrodo, tai yra vienas svarbiausių akcentų kalbant apie darbą su šiuo pranešimu. Ir ponė Reding taip pat jau sakė, kad čia eina kalba ne apie tai, ar mes e, reiškiame paramą atitinkamam sustarimui ar ne, nes tokios darybos dar net nevyksta. Tiesiog mes ėmėme tos procesus, kurie jau yra pradėti ir siekiame užtikrinti, kad kuo daugiau skaidrumo būtų numatoma mm, vedant įvairias dėrybas ir kad būtų labai aiškiai pasakoma, ko norėtųsi, ko nesinorėtų matyti būsimame sustarimo tekste. Jau buvo ne viena proga sudaryta mums pateikti savo nuomonę ir man atrodo pagrindinis raktinis žodis čia yra nuoseklumas. Jau šįmet kalbėjome labai daug apie TTIP susitarimą. Ir man atrodo, ir čia šios rezoliucijos atžvilgių reikia pagalvoti apie tai, kad tai turėtų būti pats geriausias atspirties taškas dirbti toliau. Be abejo, reikia, kad priderinti interneto matmeniui, kuris vis labiau figuruoja prekyboje paslaugomis, taip pat reikia Mm, nedaryti neigiamos įtakos tiems sustarimo aspektams GATS kontekste, dėl kurių yra jau aiškiai sutarta. Ir be abejo, vadinamosios standstill ir ratchet nuostatos taip pat turėtų atsispindėti tekste. Turime šiek tiek uh, nuogastavimų dėl domenų apsaugos aspektų, bet man atrodo kompromisiniai variantai jau yra formuluojami ir, ir regis bus dėl to sustarta. Tačiau mm, sąsajas tarp ar, ar skirtumai tarp TISA ir, pavyzdžiui, tokių sustarimų kaip TTIP yra būtent tos, kad e, čia, šiame kontekste labai daug e, tarptautiškumo elementų. Todėl labai aiškiai reikia pasakyti, kad mums nėra svarbu sudaryti tiesiog daugia šalį sustarimą tarp daugelio valstybių, o tiesiog tokį, kuris pastarnautų įvairiausiams regionams pasaulyje ir Europoje. Taigi raudonoji linija, kurios turėtumėm laikytis, diskutuodami ir dėl kompromisinių pakeitimų variantų, yra, jog būtų užtikrinta, kad TISA bus tarptautinis tokias šalis susitarimas ir kad jis bus mm, priderintas prie GAT. Norime mm, padėkoti pranešiai e, už puikų darbą per susitikimus. Mes jau praėjusią savaitę susitikome su šešėliniais pranešėjais ir kitą savaitę dar kalbėsime. Tikrai visų frakcijų atstovai norėtų padėkoti. Gerbiamai pranešėjai ir tikimės, kad e, kompromisiniuose variantuose bus atsižvelgta į mūsų daugelio reikštas pastabas. Taigi jūsų nekantrumu laukia mūsų darbo toliau. Ačiū. Toliau Ema. Also, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū pranešėjai. Ji puikiai padirbėjo ir puikiai dirbo visą laiką. Mes gerai bendradarbiavome, kaip ir su šešėliniais pranešėjais, be kita ko. Mes tengiamės atsižvelgti į visas nuomonas, uh, į tai, kad skirtingai yra suprantamos teisės susitarimo nuostatos ir bandėme renkti kompromisinius pakeitimus. Taigi per pirmuosius susitikimus, kurie vyko rimtai, mes pasiekėme labai neblogos pažangos ir tikiuosi, kad ir toliau tai bus. Bet aš manau, kad dar toli gražu mes ne viską padarėme, dar laukia nemažas darbas ir reikės svarstyti e, kompromisinius siūlomus pakeitimus visiškai akivaizdu, kad padėties nekeitimo nuostata ir dar pora klausimų bus pagrindiniai, dėl kurių, dėl kurių um, kils daugiausia nesutarimų. Aš asmeniškai pritariu padėties nekeitimo nuostatai, rinkos priegos nuostatai ir kai kuriems kitiems, nes aš manau, kad tikrai, jeigu jau einama į rinką, tai turi e, būti aišku, kad e, bus įmanoma teikti paslaugas ar prekes. O dabar dėl teigiamų neigiamų pusių. Komisijos mišrus modelis, kurį jį pasirinko, yra teisingas kelias, nes iš vienos pusės yra e, veikiama pagal nacionalinės taisyklės, bet iš kitos pusės nepažeidžiamos tarptautinės taisyklės. Todėl tikrai Aš manau, toks platesnis, ta, tokia platesnė taikymo sritis yra neblogai. O kalbant apie kai kurios atskirus elementus, tai yra 23 ir 32 kompromisiniai pakeitimai, kurie susiję su rinkos prieiga ir noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas, e, dėl ko kalbama, tai apie audiovizualinių ir kultūrinių kūrinių neįtraukimą. Tačiau mane, man norėtųsi, nesinorėtų, kad būtų tokia absoliuti išimtis suteikiama, nes visiškai e, neaiškiai apibriežti kai kurie um, kūriniai ir yra, kas yra tas kūrinys, nes tai gali būti ir tam tikri viešoje erdvėje skalbimi, pavyzdžiui, straipsniai ir kiti kolegai pasiuntė. Uh, komisijos pirmininkui laišką sąsoje dar su TTIP susitarimu ir aš manau, kad e, reikėtų gal atsisakyti 20, mes galėtume pritarti 23 pakeitimui, bet 32 pakeitimo formuluotę reikėtų kiek pakeisti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios kitus elementus, dėl kurių e, mano pozicija labai tvirta ir tai susiję su ES verslo aktu. Komisijai taip ir nepavyko susitarti dėl viešųjų pirkimų kontraktų ir trečiųjų šalių dalyvavimo. Mes su komisija visą tai svarstėme, bet reikia pagalvoti, kas bus toliau. Bet aš manau, kad būtų neteisinga įtraukti į Europos, Europos verslo akto nuostatas į TISą. Reikia dar pagalvoti, ar iš tiesų taip įvykus mes užtikrintume tinkamą savo verslininkų apsaugą. Ir dar vienas dalykas. Dėl ketvirtosios dalies aš pritariu pranešėjai, kad būtent šioje, šiuo atveju reikia elgtis labai apdairiai, nes tai aktuali ES sritis ir valstybių narių pageidavimas taikyti abipusiškumo principą, manyčiau, gal nėra toks jau labai ambicingas, bet vienai par kitaip priekybos susitarimai visada turi remtis bendru kažkokiu tai vardekliu. Aš esu įsitikinusi, kad mes parengėme labai aiškę rezoliuciją ir mes esame pasiryžę suformuoti ir pasirašyti po um, tvirtą priekybos uh, sustarimų strategija ir tai šiuo atveju būtų naudinga mūsų piliečiams. Aš tikiu, kad mums pavyks bendrų tikslų, aišku, jeigu dirbsime kartu ir mūsų komitetas, ir parlamentas, jeigu dirbs darmiai, labai aiškia žinia pasiūs dėl teisę susitarimo. Ačiū, toliau Naidželą. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos, jau labai daug kas pasakyta, todėl ilgai nekalbėsiu. Tikrai e, džiaugiuosi pranešėjos atliktų darbų ir jos e, kompromisų paieška. E, pranešimas pakankamai techniškas, nebuvo labai lengva jį parengti. Todėl mes turime labai aiškiai išdėstyti savo poziciją dėrybiniai grupiai. Ir turėtume galvoti apie parlamentui rūpinčių pagrindinio apibrieščių aišku nustatymą. Mes negalime parlamente čia sudarinėti sąrašą, pageidavimų koncerto sąrašo, nes nieko iš to nebus. Mes turime labai rimtai nustatyti, ko mes norime, jeigu norime, kad dėrybų rezultatas būtų mums naudingas. O problemų daug, nes pasaulio ekonomikoje paslaugoms tenka vis didesnis vaidmuo ir tai yra pakankamai atvira rinka. Ir dabar didesnis dar rinkos atverimas yra um, dar viena galimybė, nes mes nieko neprarasime. Mes neprarasime aukštos kvalifikacijos paslaugų teikėjų, nes yra labai daug profesijų, kurio tokių kaip teisininkai ir taip toliau. Dabar dėl pasaulinių standartų nustatymo, griežtesnių taisyklių ir geresnio taisyklių formulavimo. Prieiga prie rinkos mums tai itin aktualu, tačiau galvojant apie galimus variantus, tai manyčiau mes e, galėtume pasiūsti labai aiškę žinę, kad esame pasirengę įtraukti daugiau šalių, ypač BRICS sistemai priklausančią šalis, ypač Kiniją, kada kalbame apie e, apie paslaugas. Toliau, priekyba skaitmeniniu turiniu ji įgyja pasaulyje pagreitį, todėl taisyklės turi būti nustatytos ir mes norėtume, kad GATT susitarimas būtų atnaujintas, kaip ir tisa, viena vertus tai užtikrintų laisvą informacijos judėjimą. Kita vertus, kas nemažiau svarbu, turi būti užtikrinta vartotojų apsauga ir duomenų apsauga bei atskirų teisų apsauga. Norėčiau, kad susitarimas būtų pakankamai ambicingas, nes tai atitiktų ES interesams. Ir visą tai dar turi įtvirtinti ir skaidrumą, o parlamentas turi turėti galimybę gauti visus dokumentus. Mano frakcija, kaip ir aš, mano, kad. Uh, Jeigu daugiau suteiksime informacijos visuomeniais, visuomeniai, tai tada ir mūsų piliečiai daugiau tikės iš susitarimo, o ne įtariai į žiūrės. Kolegos, 11 valandą atvyksta ministras Asamamas ir todėl uh, diskusiją turėtume baigti būtų labai gerai, nes kitaip jie teks pertraukti ir grįžti prie tos diskusijos 11.45. Pone Longlų. Sančiu. Ačiū, pana pirmininkė. Aš šią diskusiją pavaduoju mūsų šešėlį pranešėją. Noriu padėkoti iš jūsų įdėtas pastangas rengiančią nuomonę. Tačiau jeigu jau mes norime užtikrinti, kad šis sustarimas dėl prekybos paslaugomis netaptų našta mūsų visuomenė, reikia išsiaiškinti kai kurios aspektus, nes per mažai mes skaidrumo pastebime šiame susitarime, nepaisant to, kad buvo daug dedama pastangų užtikrinant prieigą prie dokumentų ir užtikrinant skaidrumą, pilietinė visuomenė ir profsąjungos ir toliau susiduria su tomis pačiomis kliūtimis. Daugeliu nerima kelia taip pat ir susitarimo turinys. Būtina aiškiai parodyti ir pabrėžti, kokia yra šio sustarimo apreptis, būtina užtikrinti, kad darbuotojų teisės būtų apsaugotos remiantis atitinkamomis e, TDO taisyklėmis ir taip pat e, kai kurios e, apsauginės nuostatos kelia tam tikrų problemų, nes kai kurios nuostatos apskritai mums ir neprimtinos turėtų būti išbrauktos iš susitarimo šios sutarties daugiašališkumas kartu parodo, kad e, vienos sutarties šalis nenori suteikti kitoms sutarties šalims arba trečiosiams šalims netgi stebėtojų statusu. Todėl mes išvelgiame šioje sutartyje tam tikras grėsmės mūsų socialiniams aplinkosauginiams ir darbo saugos standartams. Taigi e, mes turėtume siekti daugiau teigiamų dalykų šioje sutartyje, taip pat kaip ir GATS sutartyje. Ačiū šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai. <clears throat> Mūsų frakcijai yra labai svarbu, kad teisė būtų pasirašoma kaip daugia šalė sutartis ir <clears throat> Tačiau matome, kad e, paversti šį sustrimą daugia šalių yra pakankamai sudėtinga, nes sunku jame įtraukti nuostatas, kurios apriektų daugiau nei GATS sutartis. Kitas dalykas yra teigiamų sąrašų klausimas, e, tas ten still išlyga. Manau, kad e, e, atitinkamos nuostatos, tiek standstill, tiek ir kitos e, turėtų būti išbrauktos, o mes turėtume pasilikti prie teigiamų sąrašo dėl viešųjų pirkimų ir ekspertizės. Šie pasiūlymai taip pat prieštarauja daugiašališkumo principui, nes puikiai žinome, kad daugelis šalių šiai pirkimai yra labai opus klausimas ir GAT sutartyje jie buvo reglamentuojami tinkamiau. Taigi manau, kad mes galėtume numatyti taikymo, papildomo taikymo išlygą kai kuriams šalims. <clears throat> labai svarbus kitas klausimas yra susijęs su valstybėse galiojančiais teisės aktais, tai yra teisė reglamentuoti privalo būti užtikrinta, todėl būtina <clears throat> pasitelkti ir atitinkamas e, aiškės formuluotės tam, taip pat e, siekdami užtikrinti daugia šališkumo principo laikymasi, mes turėtume sustarti dėl svarbiausių nuostatų, <clears throat> kurios e, dėl valstybių narių reglamentavimo, kurios remtųsi GATS nuostatomis Taigi pritarėme taip pat ir nepranšėjams nuostatai dėl atitinkamų e, taisyklių įtraukimo, nuostatų įtraukimo, kuriamis būtų apsaugoti asmens duomenis ir taip pat manau, kad mes galutinėme prašymo projekte turėtume nukrypti nuo lybę nuomonės, kuri buvo patvirtinta per pastarąjį posėdį. Kalbant apie finansinės paslaugas, šis klausimas mums yra taip pat pakankamai sudėtingas. Pirmiausia, turėtume įvertinti, kokį poveikį liberalizacija darė anksčiau tiek kainodarai, tiek prieigai prie rinkos taip pat įvertinant ir paramą teikiamą besivystačiam šalims. Kalbant apie finansinės paslaugas, čia nesigilinsiu į detalės. Mes čia laikomės panašios pozicijos kaip ir socialdemokratai, siūlydami nepamiršti besivystančių šalių, ponė Begina. Ačiū, noriu padėkoti kolegai Redink už atliktą darbą, taip pat už bendradarbiavimą su šešėliais pranešėjais siekiant kompromiso. Jau anksčiau sakiau, kad iš esmės neprieštraujame priekybai paslaugomis, tačiau manome, kad būtina užkirsti kelią piknaudžiavimui šias ir tie nustatant aiškias taisyklės. Kai kurie dalykai kelia mūsų piliečiams nerimą, todėl manome, kad šis pranešimas leis piliečius nuraminti, jiems primenant, kokiais klausimais mes e, neketiname nusileisti, mes neturėtume apgaudinėti piliečių apie darybas, žinome labai nedaug ir negalima aklai pritarti tam, dėl ko yra susitarėme kažkur tamsiame kambarėlėje Ženevoje. Dėkoju ponė Redink už jos tarpininkavimo pastangas, tačiau manau, kad pirminis projektas buvo daug geresnis nei varsumas kompromisinis variantas ir rezoliucijos nuostatos man nelabai patinka, taip pat kaip ir dėl TTIP susitarimo didžiųjų frakcijų kolegos susitarė tarpusavę dėl bendrų formuluočių, kurios yra priimtinos visiems, tačiau jomis nesigilinama į smulkmenas piliečiai yra nusipelnę gauti kažką daugiau, ne tik tokias bendras formuluotės, reikia nustatyti aiškias išmintingas taisyklės, kai kurie kolegos paprasčiausiai nenori, netrūksta jiems valios spręsti opiausias problemas, pavyzdžiui, sudarant e, teigiamą paslaugų sąrašą, taikant išimtis viešosioms paslaugoms ir, aišku, reikia spręsti vietos reglamentavimo klausimą. Kolegos, turime prisimti rimtai savo atsakomybę, turime aiškiai nubrėžti ribas, nes už mus to niekas nepadarys. Ir grįžtant prie rezoliucijos, ar mes, noriu paklausti, ar mes iš tiesų ir tvirtame rezoliuciją norime daryti įtaką daryboms, tai yra galimybė, kurios neturėtume praleisti. E, Aš manau, kad e, šiam pranešime yra daug gerų ketinimų, tačiau tie ketinimai ir lieka tik tai tuo gerų ketinimų katalogu ir e, Europos komisija, manau, kad peržingstas nubrėžtas geltonasis ir raudonasis linijas. Pavyzdžiui, viename straipsnėje mm, mm, aiškiai matome, kad taip pat kaip ir dėl TTIP susitarimo, dėl TISA susitarimo yra bandoma pakankamai smarkiai atsižvelgti į naftos perdirbimo pramonės interesus ir apskritai mes pasigendame Europos žiniasklaidą atitinkamos diskusijos dėl tysio susitarimo ir manau, kad būtina užtikrinti visapusišką skaidrumą ir viešas diskusijas, kad piliečiai galėtų su šio sustarimo nuostatomis susipažinti. Aš neturiu labai daug ko pridurti. Dabartinėme etape galiu tik pasakyti, kad čia matome susitarimą kuriuo bus bandomas sukurti pasaulinę sistemą, pasaulinę tvarką, pasiliekant savo e, atitinkamas išimčių teisės. Manau, kad tokį projektą gyveninti bus labai sudėtinga, nes tyčia startyje bus atitinkamas skirius dėl vidinio reglamentavimo. Ir e, mano klausimas yra, kaip bus įmanoma tai užtikrinti ir dar Kitas klausimas, ar TISO sutartė yra taip pat numatytas, kaip ir TTIP sustarime valstybės investuotojų ginčių sprendimo mechanizmas, panas Maurėl dabar. Oui, monsieur le président, incontestablement, il y a eu. Pane pirmininkė, be abejonės pranešėjai, šešėlė pranešėjai nuveikė labai svarbu darbą. Ir Šis darbas pritraukia dėmesį tiek parlamento narių, tiek mūsų piliečių, tačiau piliečiai baiminasi ir, manau, pagristai, nes jie nori, kad būtų užtikrintas kuo didesnis skaidrumas, kad šis susitarimas būtų visiems naudingas, kad būtų tinkamiau reglamentuojama mūsų ekonomika, tačiau reikia viską vertinti ne tik šio pedagoginių principų, nes mūsų piliečiai puikiai mato, kokią įtaką e, darbo rinkai daro vis didesnis liberalizavimas, todėl pagristai piliečiai kelia savo klausimą, ar tokios darybos yra reikalingos, ar jomis e, tikriau bus galima, pažiūrėjau, reglamentuoti skaitmeninės paslaugas visame pasaulyje pasitelkus atitinkamą globalų požiūrį. Aš manau, kad Europos parlamentas jau 2013-aisiais yra patvirtinęs atinkamą rezoliuciją, kurioje buvo aiškiai parašyta, kad kultūrinių paslaugų negalima įtraukti į šių paslaugų apriepti. Taip pat rezoliucija aiškiai parašyta, kad būtina sudaryti teigiamą paslaugų sąrašą ir visi už tą sąrašą balsavo taip pat ir dešinieji. Taip pat aš manau, kad <clears throat> tos stand still arba status quo išlygos taip pat neturėtų būti šiame sustarime pons Fielneris. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir taip pat išėjiniams pranešėjams visiems už gerą darbo atmosferą ir keletas minčių. Dar iš tiesų pirmiausia, kas yra svarbu, yra signalizuoti, jog mums svarbu pateikti ambicingą tekstą nes e, čia yra kaip tik e, sritis, e, kur galima turėti kai kurių agresyvių interesų ES ir ES tikrai galėtų ir, ir konkurencinį pranašumą išplėtoti labai daugeliu atžvilgių, tik tai kyla klausimas, o kurioj konkrečiai srity. Todėl labai aiškiai pasisakykime dėl to, ko norime ir, ir kokios perspektyvos siekiame. Uh, Kitas dalykas - duomenų apsauga. Ir man atrodo, tas ypatingai pasakytina apie skaitmeninės paslaugas. Reikia aiškiai numatyti atitinkamus draudimus susijusius ir su steigimo valstybė. Ir negerai būtų, jeigu, pavyzdžiui, laisvai judėtų duomenys, tačiau tuomet neturėtumėm jokios duomenų apsaugos, lygiai taip pat ir atvirkštinis variantas nesveikintinas, kai tiek ribojimų yra, jog negali laisvai veikti ir prekiauti, todėl aiškiai kalbėkime apie tai apibrieštyje. Ir man atrodo, kolega labai teisingai pasakė, kad reikia reikia aiškiai kalbėti apie tuos dalykus, kurie čia yra esminiai. Ir lygiai taip pat teisingai buvo pastebėjęs dėl audiovizualinių audio paslaugų ir kultūros paslaugų įtraukimo ar neįtraukimo. Dėl apskritai išimčių e, numatymo e, darantis dėl, dėl sustarimo, man atrodo, kad reikėtų numatyti jas saliginės, ne tai, kad apskritai išimti visiškai ištaikymos ryties. Panašiai tiek toliau. Ačiū daug, kas jau buvo pasakyta. Tai tik perduosiu, jog DV komitetas e, jau patvirtino savo nuomonę įvairių pastabų buvo patikta, tačiau visgi dėl visko pavyko susitarti ir būtų gerai, jeigu per tokį sustarimą būtų galima numatyti ir skurdo mažinimo tikslą. Man atrodo, kad ir INTA komitetas galėtų puikiai tam pritarti, kaip ir visi kiti. Ir dabar vėl žodis grįžta poniai Reding. Baigiamajam žodžiui, ačiū ponė pirmininkė, tikriausiai supratote iš vykusios diskusijos, kad yra bendrų taškų nemažai, tačiau taip pat yra ir klausimų, kuriuos dar reikės spręsti. Tai mes tą ir darysime per susitikimą rytoj. Rytoj susitiksime su šešėliniais pranešiais ir tuos, tas išsiskiriančias nuomonės mėginsime suderinti, bet jų nėra tiek jau daug, taigi sustarimas, manau, tikrai galimas ir visi siekiame sukurti vertingą tekstą kurį būtų galima patvirtinti per balsavimą komitete gruodžio mėnesį ir taip pat esu optimistiškai nusiteikusi dėl tų konstruktyvių pasiūlymų, kuriuos pateikė devyni komitetai rengdami nuomonės ir peržvelgdami būtent savo kruojamas sritis. Mes būtinai pasistengsime atsižvelgti į tos pasiūlymus, nes tikrai reikia gerbti kolegų darbą. Dėkoju. Kaip ir anksčiau esu gerai nusiteikęs šio pranešimo atžvilgiu, tikiuosi, kad parlamentas pasiūs stiprų signalą dėl teisą sustarimo. Baigtos diskusijos šiuo klausimu. Toliau darbo tvarkėje 17 punktas. Džiugu, kad galime pasveikinti Luksemburgo e, ministrą reikalų, užsienio reikalų ministrą Žaną Aselborną. Manau, kad e, jis nubrėž gairias e, tolesniam darbui dėl sustarimų tarptautinės prekybos politikos rytyje, bet aišku, Žanai, dar darbai ne visi baigti. Nairobija laukia svarbi konferencija, taigi su nekantrumu laukiame, ką pasakysi apie tai, kaip išspręsti susidariusią blokadą ir taip pat įdomu, aišku, sužinoti ir kaip vyksta darbai su kitais teisės aktais. Dėl prekybos priemonių ypatingai. Prašom. Dėkuoju bendrai. Ačiū dar kartą Dėkuoju už galimybę sustikti su šio komiteto nariais ir pabandysiu dabar per kelias minutės pateikti jums e, dabartinį situacijos vertinimą susijusi su tarptautinė prekyba. Kai čia lankiausi Liepos mėnesį, maniau, kad e, mums šis pirmininkavimas, e, kuris yra pirmasis po Lisabono starties įsigaliojimo, Tačiau puikiai žinote, kad mes susidūrėme ir su kitais papildomais iššūkiais ir susidaro įspūdis, kad prekybos politikoje iš tiesų iškyla esminės svarbos e, klausimų. Tačiau nepaisant to, <clears throat> prekybos politika neapsiribuoja vien tik tai investicijomis ir muitų mokesčiais. Manau, kad visi man pritarsite. Dėl to Liepos mėnesio aš pateikiau Tuniso pavyzdį, bandydamas jo pagrysti ir parodyti, koks yra potencialas susijęs su prekybos, tarptautinės prekybos politika. Ir pristačiau naują komunikatą, e, kurio pagrindinė tema yra e, atsakinga prekyba visiems. Todėl buvo rengiamas susitarimas laisvos prekybos su, su Tunisu ir prasidėjo darybos spalio 13 dieną. Tiksliau, sustarimas buvo pristatytas spalio 13, po to prasidėjo iš karto darybos ir o kad Tunisas nusipelno Europos paramos tam, kad galėtų atgaivinti savo ekonomiką ir e, sukurtų geresnio gyvenimo perspektyvas savo gyventojams. Puikiai žinote, kad šioje šalyje toliau yra vykdomas teroristų atakos ir išpoliai, todėl Europa privalo demonstruoti solidarumą su savo sąjungininkais ir kaimynais. Todėl mes <clears throat> dabar kitame pradėti trilogo darybą su Europos parlamentu. Ypač dėl alyvogių aliejaus puikiai žinote, kad komisija pasiūlė nuo sausio 1-2016 metų e, papildomas nuostatas dėl Tuniso alyvogių aliejaus įvežimo Europos Sąjungos rinką. Taigi, galėčiau vertinti darybų pradžią kaip pakankamai sklandžią, dėl kai kurių klausimų mes nesugebėjome pasiekti užsibrieštų tikslų. Deja, kalbant apie įvairių šalių dalyvaujančių daryboje lūkesčius ir reikalavimus, siekiant užtikrinti darybų skaidrumą. Šmirikaujantis šalis dalyvauja reguliariame dialoge su parlamentu, komisija ir pilietinė visuomenė Mūsų atstovai dalyvavo visose INTA komiteto posėdžiuose, įsiklausė į parlamento poziciją ir mūsų e, pirmikaujančios komandos atstovai taip pat dalyvauja sustikimuose reguliariuose su pilietinės visuomenės atstovai, siekime užtikrinti nuoseklumą, atsižvelgdami į nacionalinius, regioninius, tarptautinius interesus, nepamirždami žmogaus teisų aspektų ir kartu su jūsų komitetu mes tikimės, kad per pastarus penkerius mėnesius nuveikėme pakankamai svarbu darbą. Nenoriu grįžti prie naujo ES komunikato dėl prekybos, kuris pasirodė spalio 14 dieną. Jūs jį svarstėte čia su komisijos nare Malstrom, lygiai taip pat kaip ir mes jį svarstėme taryboje. Praėjusiu penktadienį priekybos ministrų taryboje taip pat buvo patvirtintas atitinkamas nutarimas dėl šio komunikato, taigi aš norėčiau šiame kontekste pakalbėti jums su svarbia e, tema, tai yra apie tarybos e, dėrybininkų įgaliojimus e, ir aš tikiuosi, kad užtikrinsime jums prieigą prie darybų medžiagos ir kad ateityje nustatyta nuolatinio keitimosi informacija elektroninė sistema leis atitinkamus klausimus spręsti daug sklandžiau ir pagerins dvi institucijų tarpusio bendradarbiavimą. Kol kas galiu Jums pasakyti, kad sprendimas paskelbti viešai apie darybinius įgaliojimus bus priimtas kiekvienu atveju atskirai, gavus atitinkamą jūsų paklausimą, kaip numatyta tarp institucinio bendradarbiavimo susitarime. Šis sprendimas yra kaip įprasta arba dažnai priimamas vienbalsiai taryboje. Taigi <clears throat> pasidalomai įgaliojimai darybų, manau, kad yra įmanomi ir aš tikiuosi, kad derantis dėl daugia šalio susitarimo kuris turėtų būti mm, naudingas mūsų e, aplinkai, tą daryti vertėtų. Taip pat Nairobija e, nuo gruodžio 15 iki 18 e, vyks atitinkama tarptautinė konferencija ir būtina, kad jie dalyvautų 15 ministrų tam, kad būtų galima vietoje priimti sprendimus vertinant pasaulinę situaciją, reikia kalbėti apie tris ramščius, tai yra vystimasi, konkurencingumą ir e, skaidrumą. Taip pat mums reikia nepamiršti ir to, kad turėsime priimti veiksmus ir po Nairobio atitinkamos konferencijos, taip pat e, E, privalome nepamiršti, kad Dohoje taip pat buvo priimti sprendimai, kurie buvo daug žadantis dėl e, vystimosi politikos, ypač mažiausiai išsivyšiušiams šalims jų atžvilgių. ES nepakeis savo įsipareigojimo ir PPO čia, manau, teks taip pat labai svarbus vaidmuo. Kalbant apie du iš keturių balėje svarstytų klausimų, pirmiausiai dėl e, paslaugų ir dėl e, vidaus reglamentavimo, e, dėl šių klausimų kyla daugiau nesutarimų, nepaisant to, kad ES pozicija yra pakankamai lanksti. Manau, kad čia reikės dar papildomų rimtesnių diskusijų šiais klausimais, kalbant apie konkurencingumą su eksportu žemės ūkio sektoriuje. Manau, kad šią srityje reikėtų rimčiau diskutuoti apie bet kokio pobūdžio paramą skiriama, pavyzdžiui, žemės ūkio produktų eksportui, bet kokia, kokia be būtų forma, ar per paskolas, ar per, pavyzdžiui, tarptautinę pagalbą mastu. ES labai svarbu, kad rezultatai apriektų keturis elementus, kurie yra svarbus mūsų eksporto konkurencingumui ir kad atinkam sustarimams pritartų Peru, Argentina ar e, Urugvajus e, bei Peru, <clears throat> siekiant pagerinti skaidrumą tai reikia patvirtinti atitinkamas antidempingo subsidijų, e, žvinkistės subsidijų ir e, paslaugų taisyklės, kalbant apie prašymą, kurį parengė trys ambasadoriai. E, PPO generalinis direktorius lapkričio 3 dieną 15 metų pateikė pasiūlymą dėl būtinų sprendimų ministerijų lygmenių, kurie turėtų būti priimti Ženevoje. Ir ES dės visas pastangas iki paskutinės minutės, kad ši ministerijų lygio konferencija sustiprintų PPO ir mes tikimės pradėti sąžiningas atviras diskusijas daugia šalių dėrybų kontekste, pasilikdami savo galimybę plėtoti ir dabartinį darybų ciklą. Perskaitęs jūsų ketvirtadienį patvirtintą rezoliuciją, galiu patvirtinti, kad mes ir toliau sieksime e, anksčiau užsibrėžtų tikslų. Taip pat buvau susitikęs su PPO generalinio direktoriumi Stambule, kur vyko G20 prekybos ministrų susitikimas 2015 spalio 5 dieną ir <clears throat> taip pat patikiu tinkamą sesijos masrom parengtą pasiūlymą dėl prekybos sąlygų palengvinimo didėja dėrybų kontekste. Šis dokumentas bus labai svarbus taip pat ir ne, siekiant ginti mūsų pozicijas Ženevoje. Ir noriu padėkoti parlamentui už tai, kad greitai pritarėte šiam susitarimui. Taryboje per pastaruosius mėnesius vykę darbai buvo skirti atitinkamų e, išlygų ir išimčių nustatymą, kalbant apie priekybą paslaugomis, e, ypač tomis paslaugomis, kurios svarbios atskiroms e, šalims, tai yra pirmiausiai mažiausiai išsivyšiusiams šalims ir komisija Liepos pabaigoje PPO paslaugų e, tarybai pateikė atitinkamus pasiūlymus, kurie turėtų būti naudingi mažiausiai išsivyščiams šalims ruošiantis Nairobio konferencijai. Mes ketiname formaliai pateikti ES pasiūlymus dėl prekybos paslaugomis su mažiausiai išsivyščiomis šalimis. <clears throat> Rengiantis Nairobio konferencijai mes tikimės, kad ten bus pasiektas politinis daugišalis susitarimas taip pat ir dėl aplinkosauginių klausimų šiame sustarime turėtų būti trauktos nuostatos apriepiančios taip pat ir mūsų seklę poziciją prekybos, inovacijų ir aplinkosaugos politikos srityje. Šie aspektai taip pat yra labai svarbus Paryžiaus COP21 konferencijoje ir Nairobio konferencijoje. Tas susitarimas bus <clears throat> atviras prisijungti visoms PPO narėms ir jo poveikis tiek ekonominis, tiek aplinkosauginis, tiek pramoninis bus labai svarbus tiek ES, tiek ir visoms partneriams. Kalbant apie kitas daugia šalės dėrybas, dar noriu paminėti baigtas dėrybas dėl informacinių technologijų susitarimo ATI. Ir aš tikiuosi, kad Nairobija bus patvirtintas taip pat ir mūtų mokesčių e, liberalizavimo tvarkaštis, kalbant apie teiso sustarimą, pirmininkantis Luxemburgas užtikrino, e, <clears throat> kad taryboje proces, šio proceso testinumą e, taryboje, e, siekiant, kad procesas vyktų vadovaujantis nediskriminavimo principų ir taisyklėmis ir pirmininkaujantį šalis dėjo visas pastangas, kad būtų uh, išlaikytos mūsų valstybių narių vyriausybių teisės priimti teisėkuros sprendimus. Tai reiškia, kad e, bus išlaikytos atitinkamos išimtis susijusios su asmens duomenų apsauga. Mes sugebėjome ir toliau išlaikyti konstruktyvę poziciją, dėrėdamėsi su komisija ir parlamentu šiais klausimais, ypač dėl naujų taisyklių susijusių su prekyba paslaugomis, kuri turėtų vykti ir vyks nepažeidžiant ES teisyną. Mūsų svarbiausias tikslas buvo <clears throat> užtikrinti kritinę masę šalių dalyvaujančių šiame sustarime tam, kad jis būtų laikomas daugia šalių. Aš taip pat noriu palankiai įvertinti jūsų komitete parengtą pranešimą ir, žinoma, mano tautietės Vivian Reding pastangas rengiant šį pranešimą. Taip pat Luksemburgas tęsė anksčiau pradėtus darbus siekiant es prisijungti prie jungtinių tautų komisijos, e, konvencijos, pagal kurią yra užtikrinamas e, didesnis tarptautinis skaidrumas citra sutarties kontekste. Labai svarbu europiečiams e, pademonstruoti, kad Skaidrumas yra kad CNUDCI e, nuostatas būtina taikyti siekiant užtikrinti geresnį skaidrumą ir e, tinkamas jungtinių tautų konvencijos, pirmiausiai siekiant e, sustiprinti ES patikimumą tarptautinėme kontekste. Per pastaruosius mėnesius mes daug dirbome konstruktyviai, pragmatiškai kartu su komisija, iškodami praktinių sprendimų, kurie mums leistų išeiti iš dabartinės aklavietės, nepaisant pasiektos pažangos daugelį, daugeliu klausimų. Ne visos valstybės narės taryboje E, yra linkusios e, susitarti dėl ES prisijungimo prie šios komisijos. Taigi situacija, dėl jos mes iš tiesų apgailestaujame ir mes toliau dėsime pastangas, kad sustarimas būtų pasiektas ir kad visos šalis prie šios konvencijos prisijungtų ir mes tikimės geros valios iš visų valstybių narių dalyvančių šioje diskusijoje. Pana pirminkė, dabar norėčiau pristatyti dvišalės komercinės prekybos sutartis, kurias ES vykdė su trečiosiomis šalimis savo pirmininkavimo metu. Mes sugebėjome pasiekti pažangos, siekiant pasirašyti TTIP susitarimą, dėrybos įgavo naują kokybinį pagrindą. Ir e, dabar tie laikas e, apibrėžti mūsų pozicijas e, opiausiais klausimais, pirmiausiai susijusiais su paslaugomis, jų reglamentavimu, tvarių vystimų, investicijų, ap, investicijų apsauga ir viešaisiais pirkimais. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad dabar tinkamą žingsnį turi žengti taip pat ir amerikiečiai per pastarosius mėnesius ypatingą dėmesį skiriame. E, investicinių ginčių sprendimo mechanizmai tarp investuotojų ir valstybių. ISDS noriu priminti, kad um, mes kartu su Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Danijos, Niderlandų ir Luksemburgo prekybos ministrais uh, galvojame, kokius uh, pasiūlymus turėtume pateikti, siekiant reformuoti šį klausimą ir Taip pat e, parlamentas Liepos mėnesį patvirtino tinkamą rezoliuciją dėl TTIP, jos nuostatas ir rekomendacijas mes atsižvelgėme. Ir dabar rugsėjo mėnesį komisija pateikė tinkamą pasiūlymą dėl naujos investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo sistemos, investicinių teismų sistemos, <clears throat> ICS angliškas trumpinis ir šis nors pasiūlymas buvo parengtas ir apsvarstytas labai skaidriai, atsižvelgiant į ES ir valstybių narių interesus ir siekiant sudaryti ES įmonėms, ypač smulkiam verslui, pačias geriausias sąlygas ir apsaugą nuo diskriminacijos. Naujaja sistema siekiama nustatyti naują skaidrę bešališką ginčių sprendimo sistemą, kurioje būtų dirbtų e, skiriami valstybių narių teisėjai. Taigi, tokiu būdu ši sistema e, iš esmės skirtusi nuo dabartinės ISDS sistemos ir leistų geriau apsaugoti Europos investuotojus, sprendžiant investicinius ginčius. Pirmikantis Luksemburgas palaikė komisijos poziciją šiuo klausimu ir taip pat e, mes priimėme atitinkamas išvadas prekybos komitete tam, kad būtų galima aptarti šį pasiūlymą formaliai su valstybėmis narėmis. Šis dokumentas, kaip žinote, e, lakučio pradžioje buvo pristatytas JAV atstovams. Nauja sistema turėtų tapti pavyzdinė sistema pasaulio e, mastu. Praėjusį penktadienį taryboje taip pat buvo teigiamai įvertintas komisijos pasiūlytas požiūris ir E, pagal naują sistemą bus galima gauti lengvesnę prieigą prie kai kurių dokumentų pagal TTIP susitarimą ir šis e, procesas taip pat yra pasiekęs finišą netiesę. Maikas Trumanas taip pat neprieštarauja pasiūlymui e, užtikrinti nacionalinis parlamentas prieigą prie tam tikros informacijos. Taigi tam, kad diskusija galėtų vykti iš esmės ir būti grindžiama faktais, tai yra labai e, svarbi prielaida. Taip pat e, noriu labai aukštai vertinti komisijos narės Valstrom atliktą darbą, kuri dėrėjosi labai atvirai, tačiau kartu ir e, konstruktyviai siekdama užtikrinti didesnį dėrybų skaidrumą. Ir būtent tokia atviroje dialogo dvasioje mes ir toliau kad tęsime dialogą su visais suinteresuotais subjektais. Su tuo tikslu Briuselėje buvo surinkta konferencija, TTIP tai tema, kurioje dalyvavo 28 valstybių narių socialinių partnerių atstovai. Ir uh, <clears throat> buvo galima aptarti šias dėrybas platesniu mastu nei iki šiol. Kalbant apie pokyčius JAV stovykloje, lakučio penktą dieną JAV oficialiame biuletinė buvo išspausinta beveik galutinė TTIP redakcija. Prezidentas Obama informavo kongresą apie savo ketinimą pasirašyti šį susitarimą ir tokiu būdu prasidėjo 80 dienų laikotarpis, per kurį kongresas turi įvertinti šio susitarimo tekstą prieš jį pasirašant. Tai yra ne, greito sprendimo prieimimo procedūra. Galbūt, kad kongresas pritars susitarimui dar iki šių metų pabaigos. Turintuminė kongreso tvarkaraštis vis tik tai balsavimas negalėtų vykti anksčiau nei balandžio arba gegužės mėnesį 2016 metais. Viskas priklausys nuo konkrečių aplinkybių, tačiau ES ir toliau siekia iki kitų metų pradžios susitarti dėl e, kokybiško visais atžvilgiais laisvos prekybos susitarimo su JAV, kaip anksčiau. Minėjau, pirmą kartą atvykęs jūsų komitetą, aš esu įsitikinęs tuo, kad e, daugiapolime pasaulyje mes privalome ir toliau palaikyti glaudžius santykius, taip pat ir prekybinius su JAV, siekiant e, vis didesnio tarpusavio supratimo abiejose Atlanto pusėse. Taigi, tokiu būdu mes galėsime susigražinti e, globalę pasaulio kontrolę, nes kartais susidaro įspūdis, kad mes ją esame praradę asmeniškai esu įstikinęs, kad e, mums kuo greičiau reikės pradėti diskusijas ir jeigu esu tinkamai informuotas, Cecilija Malstrom jau buvo susisiekusi su naujaja Kanados ministrė ir pradėjo diskusiją su jie dėl CETA e, susitarimo ir dėl investuotojų valstybės ginčių sprendimo tvarkos. Šis klausimas taip pat yra labai svarbus, kalbant apie dvišalius susitarimus prekybos. Mes ketiname dėti daugiau pastangų siekiant pasirašyti laisvos prekybos susitarimą ambicingą su Japonija. Oficialus tikslas baigti dėrybas iki metų pabaigos dėje nebuvo pasiektas, nepaisant e, E, pastangų, kuris dėjo ponai Junkeris ir Japonijos premjeras Abe. Ir e, žinoma, prieš penktadienį kalbėjome apie tai, kad tie tip sustarimas čia mums kažkiek e, pakišo koją, tačiau tikime su Japonija pasirašyti laisvos prekybos sustarimą 16 metais. Taip pat noriu priminti, kad mes praškai baigėme per pastarus penkis metus vykusi darybinį procesą su e, Pietų Koreja dėl laisvos prekybos <clears throat> ir jis įsigalės, įsigalios visapusiškai gruodžio viduryje. Kaip žinote, galimybė atnaujinti šį susidarimą šiuo metu yra svarstama su e, Korejos e, partneriais taryboje Taip pat tikimės, kad iki Franko pabaigos galėsime baigti laisvos prekiaus susitarimą su Vietnamu. Tai taps gerų pavyzdžių kitoms kylančios ekonomikos šalims, siekiant atverti rinkas, ap, apsaugoti intelektinę nusavybę, atsisakyti muitų. Labai džiaugiuosi tuo, kad Vietnamas, kuris daugelį metų gaudavo ES vystamąją e, pagalbą, dabar galėjo pasirašyti tokią plačių užmojų laisvos prekybos e, sutartį. Ir, ir e, komisijos pinkas Junkeris ir Vietnamo premjeras šią savaitę turėtų paskelbti apie darybų pabaigą visais lygmenimis. Bendrai vertinant penktadienį konstatavome, kad būtina gilinti tarpusavio santykius ekonominius su ASEAN šalimis tiek regioninių lygmenių, tiek dvišaliais pasirindais, pasirašant atitinkamus dvišalius susitarimus. Šiuo metu deramės su Filipinas ir tikiuosi, kad artimiausių metų bus pradėtos dėrybos 2016 su Indonezija. ES e, taip pat e, yra linkusi pradėti laisvos prekybos darybas su Malazija ir Tailandu, turint omenyje, kad e, to praškai neįmanoma dabar padaryti su, tai yra labai sėtinga padaryti su Malazija, praškai neįmanoma su Tailandu. Kalbant apie mūsų bendradarbiavimą prekybinį su Kinija per 2015 pusmetį, mes ir toliau darėjomės dėl atitinkamo prekybinio bendradarbiavimo susitarimo, siekiant užtikrinti abipusę mūsų prekybinių santykių naudą taryboje ir toliau atidžiai stebimos komisijos pastangos šią kryptimį ir pabrėžiama būtinybė darybininkams dėti daugiau pastangų siekiant susitarti su Kinija dėl užsibrėžtų tikslų ir parengti bendrą dokumento tekstą, kuris turėtų tapti būsimų dėrybų pagrindu. Šiame kontekste mes taip pat svarstėme investicijų e, dėrybas, investicinės dėrybas su Myanmaru, siekiant ten geriau apsaugoti ES investicijas ir sumažinti atitinkamas investicijoms e, šiuose <clears throat> permainas išgyvenčiuose šalyse daromas kliūtis. Siekiant pasirašyti investicinius susitarimus, turiu priminti, kad ES ir toliau sieks visapusiško skaidrumo ir uh, skaidraus ekonomikos vystimosi. Taip pat Australija ir Naujoji Zelandija nusipelno mūsų dėmesio šiuo metu pradamos prekybos darybos su šiomis šalimis ir prasidėjo atitinkamas vertinimo procesas iki metų, naujų metų pradžios komisija turėtų įvertinti, kokius parametrus pasitelkti derantis dėl prekybos sustarimo su šiomis šalimis, kalbant apie Merkosur regioną, nepaisant mūsų pastangų dėrybos su šiomis šalimis, dar toli gražu nesibaigė. Praėjusį penktadienį vyko atviros diskusijos ministrų lygių, pažinodamas ir e, tikrai žinodamas, kaip veikia politinė diplomatija. Galiu pasakyti, kad e, tikrai komisijos narė Malstrom stengiasi nuraminti aistras, kurios kildavo tarp įvairių delegacijų Europos Sąjunga labai rimtai vertina e, šias dėrybas, atsižvelgdama tiek į mūsų gynybinį, tiek į puolamąjį e, potencialą siekiant e, pradėti diskusijas dėl sumažintų muitų mokesčių, vis tik tai skrų valstybių narių pozicija lieka pakankamai susiskaldžius, kalbant apie kaiminystės politiką ir įvairias politinės iniciatyvas mes siekime užtikrinti, kad mūsų kaiminystės politika ir toliau išliktų globali ir nuosekli. E, nes e, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalims yra taikomas e, tam tikras <clears throat> atskiras režimas, nes mes turime išlaikyti europinę perspektyvą šio regiono, kalbant apie mūsų prekybinius santykius su Ukraina ir skaitai santykius su Ukraina, tai e, nuo 16 metų sausio pirmos dienos ES ekspertai kartu su Ukrainos ir Rusijos ekspertais toliau tęs trišalius susitikimus siekiant, kad tas laisvos prekybos sustarimas nepablogintų ekonomikos socialinės padėties Ukrainoje. Dialogas bus tęsiamas siekiant atsižvelgti ir gerbent atskirų šalių interesus ir uh, uh, savarankišką pasirinkimą teisę. Ir e, kolegė Malstrom e, yra sakiusi, kad nepaisant to, kad iki sausio pirmos tikrai šie klausimai nebus įstarti, dialogas taip pat ir su Rusija bus tęsiamas, mes taip pat sieksime toliau vystyti privilegijuotus prekybinius santykius su partneriais Afrikoje, tai mums e, atveria naujų galimybių lygiaversius principus bendradarbiauti su šio regiono e, šalimis, e, turint omenyje, kad tikrai e, šis regionas galima sutverti daug naujų galimybių, nepaisant dabar patiriamų rimtų iššūkių. Mes tikimės geresnio tarpusio supratimo su mūsų partneriais bei didesnės socialinės aplinkos sauginės ekonominės pažangos, pasirašant atitinkamus partnerystės susitarimus. Taip pat bendrabiavimas su Rytų Afrikos šalimis ir Pietų Amerikos šalimis turėtų gauti konkrečias formas 2016 metų pradžioje. Tokiu būdu mes galėsime atnaujinti dvišalius ekonominius santykius su visais partneriais Afrikos šalimis kontinente prieš perinant prie teisėkuros klausimų norėčiau pakalbėti dar apie kelias temas, kurios svarbios mūsų šalims e, prekybos kontekste pirmiausiai, tai yra e, metalo, metalurgijos pramonė, tai turint omenyje, kad e, <clears throat> šiuo metu sumažėjo pasaulinė paklausa metalo gaminiams ir e, taip pat patirėme nesažininką konkurenciją iš trečiųjų šalių, padėtis yra pakankamai sveitinga, taip pat ir dėl padidėjusių energetikos išteklių kainos. E, šioje srityje yra sukurta ES maždaug 300 tūkstančių darbo vietų tiesioginių ir netiesioginių, todėl praėjusiu penktadienį buvo patvirtintos būtinos priemonės siekiant e, pagelbėti šiam sunkumus patiriančiam sektoriui šiuo metu. Aš manau, kad turiu pabrėžti, kad ši tema ir mano šaliai, plieno gamyba mano šaliai taip pat yra labai svarbi tema, nepamirštant, kad plieno gamyba praktiškai yra susijusi ir su ES ištakomis. Baigdamas noriu pakalbėti ir apie teisėkuros procedūras. Viena iš pirmininkavimo priori, vienas iš pirmininkavimo prioritėtų buvo pat, patvirtinti reglamentą dėl konfliktų zonose išgaunamų naudingų iškasenų, užtikrinant e, apsirūpinimo naudingais ištekliais ir iškasenomis proceso skaidrumą. Europos parlamentas patvirtino atitinkamus pakeitimus e, e, gegužės mėnesį šiais metais komisijos pasiūlymui ir e, pirmininkaujantį šalis pradėjo vaisingas diskusijos taryboje. Dabar e, turėtume jau greitų laikų susitarti tarp 28 valstybių narių, po to pradėti trilogo procedūrą. Esu įstikinęs, kad padedant jūsų komitetui ir parlamentui, e, pasiūlymų dėl teisės aktų paketas, kurį perduosime kolegams iš Niderlandų, tikrai bus visiems priimtinas, kalbant apie reglamentą dėl kankinimo įrangos. Rytoj per kurą per posėdį bus patvirtinti darybiniai galiojimai taryboje ir pirmas trilogos sustikimas vyks kitą savaitę gruodžio 10 dieną. Liuksemburgas pasiekė taigi savo tikslą e, patvirtinti tarybos darybinius įgaliojimus ir pradėti trilogą šio klausimu. Apgailestauju, kad mes negalėjome pradėti paties trilogo procesu, tačiau esu įstikinęs, kad bus pasiektas pragmatiškas susitarimas, kadangi mūsų pirmininkavimo įdirbis tikrai buvo geras ir kad kolegos iš Italijos ir Latvijos taip pat padėjo tinkamas pastangas. Taip pat manau, kad kolegos laukia papildomos informacijos dėl tarptautinių viešųjų pirkimo priemonės 2014 lapkričio 21 e, taryba pasiūlė komisijai parengti naują pasiūlymą šio klausimą, jis vis dar nebuvo parengtas ir tikiuosi, kad e, kita pirmininkaujantys šalis perims šios klausimus. Praėjusią savaitę prekybos ministrų taryboje buvo patvirtinta labai e, svarbi pozicija ir sprendimas suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statusą. Jeigu ES nebūtų automatiškai suteikusi šio statuso Kinijai, 2016 gruodžio mėnesį Kinija būtų galėjusi paduoti ES į teismą PPO kontekste. Kitaip nei kitos valstybės, pavyzdžiui, JAV arba Japonijoje, kurios gali pastelti daug greitesnius procesus, arba sąjunga tokių galimybių neturi, todėl e, mes nusprendėme įtraukti Europos parlamentą į bendrą sprendimo prieimimo e, procedūrą ir e, vis tik tai kyla tam tikra grėsmė, kad mes nesugebėsime patvirtinti tinkamų teisėkuros sprendimų, kurie yra skirti kovai su dempingų, turint omenyje, kad tiesiekuros procesas užtrunka nuo dviejų iki aštuonių mėnesių. Apgalėstame, kad šis procesas prasidėjo šiek tiek pavėluotai ir tikimės, kad tiek taryba, tiek parlamentas sugebės susitarti dėl e, šio klausimo sprendimo gyvybiškai svarbaus 2016 metais. Šis klausimas gali įtakoti valstybių narių poziciją dėl uh, komercinės prekybos e, apsaugos priemonių e, taikymo ir Luksemburgas ir e, toliau sieks, kad būtų priimtas visiems priimtinas sprendimas. Taigi, kaip matote, Luksemburgas per savo pirmininkavimą tikrai nesėdėjo sudėjęs rankų Ir e, tikrai džiaugiuosi, kad galėjome baigti svarstyti labai e, svarbių klausimų ratą taryboje ir esu įsitikinęs, kad kolegos iš Niderlandų dės visas manomas pastangas, kad pratestų pradėtus procesus ir įveiktų, atremtų rimtus iššūkius, su kuriais Europa susiduria priekybos politikos kontekste. Taigi dėkuojams uždėmesi. Aš bandžiau e, čia pasiekti Fidelio Castro pavyzdžių, kuris kalba 3-4 valandos nesustodamas, tačiau. Ačiū, Žanai. Iš tiesų labai puikia kalba apie situaciją ES ir mes tą kalbą išplatinsime dar ir nariams, kad jie galėtų ir vėliau dar pasigilinti ją. Laikas dabar jau šiek tiek spaudžia, todėl siūlau kalbėtojams suteikti po minutę laiko užduoti klausimus, kad spėtum dar ir atsakyti į juos, juk netrukus turės vykti dar ir į NATO sustikimą. Prašom. prašom. Mm, Danielis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip mm, didžiausios frakcijos atstovas iš karto atsiprašysiu už tai, kad galbūt nesilaikysiu vienos minutės man skirtos, e, kitas frakcijos mažesnės, taigi supraskite. Uh, iš tiesų labai esame suinteresuoti laisvosios prekybos sustarimu su Ukraina, taigi išlaikykite griežtą liniją čia. Antra, dėl Tuniso pradėti procesą gerai, tačiau kai ką reiktų ir užbaigti, nes kai kas dar net nepradėta, parlamentas reikalavo, kad ne tik su Kinė, bet ir su Taivanu lygiai grečiai būtų kalbama apie klimato e, apsaugos aspektus, e, pavyzdžiui, ir kitą, taigi būtų gerai, jeigu tarybos jie būtų. Uh, daugiau ryšto pradėti tą procesą. Ir tik paskui kalbėtumėm apie jo pabaigą toliau Peru. Man atrodo, 50 parlamentų Europoje mm, jau ratifikavo e, sustarimą, tačiau panašu, kad tačiau lygiai tiek patiek dar, dar trūksta. E, dėl seta mūsų frakcijai tiktų ir dabartinė versija, jau ir dabar priimtinas tekstas, geras tekstas, tai tačiau nepatinka man tai, kad valstybės narės viena vertus sako, kad reikia dar kai ką pagerinti ir tobulinti tekste, tačiau tai yra būtent tos valstybės narės, taip kalbančios, kurios ir nėra ratifikavusios teksto. Mm. Dėl teisės aktų rengimo procedūros. E, regis per jūsų pirmininkavimą dar nei vienas nebuvo užbaigtas svarstymas. Aš aišku, neverčiu visos kalties jums. E, žinome, kad ir ankstesni pirmininkai to nepadarydavo. Tai klausimas tiesiog šiaip dėl darbo ateityje, kaip stumėtis toliau juk parlamente, pažiūrėjau, matytos aiškios taisyklės dėl antrojo svarstymo ir taip toliau panašiai, tai gal ir taryba tegul nusimato savo kažkokius terminus griežtesnius, kad būtų aišku, per kiek laiko baigs svarstymą vienu ar kitu klausimu. Pabandysiu iš karto labai trumpai dėl Ukrainos. Visiškai sutinku. Kinija ir Taivanas. Nesu ekspertas šios srities ir tų santykių srities. Tačiau man atrodo, kad tiesiog tam tikrai lės tvarka viskas daroma. Pirmiausia Kinija, po to ir Taivanas Taivanas. Galbūt jūs nesutinkate su tokiu požiūriu, bet tiesiog tokia darbo tvarka mūsų. Teisingai pasakėte, kad mes kaip pirmininkaujantį valstybę narė ir manau, kad kitos tą irgi darys. Dėl Kolumbijos ir, ir Peru tikrai dar pasistengsime labiau, kad ne tik tie 50 nacionalinių parlamentų aktyviai veiktų Sunku, aišku, daryti nacionaliniam, nacionaliniam suverenumui spaudimą. Tačiau toliau visgi manau, kad net ir po balsavimo parlamente vis dėlto nėra klaida po to, kai ICS ar ISTS, kaip be pavadinsi, nebeatsimenu. Jeigu ta schema pasaulinė galiotų, nes regis ir, ir Kanados nauja vyriausybė nėra griežtai nusteikusi prieš. Tiesiog manau, kad yra šalių, tiesiog nemanau, kad yra šalių, kurios STS naudoja tam, kad blokuotų CETA. Ne, taip, taip nėra, galiu pasakyti. Tada sakot, kad ne, nelabai ką nuveikėm, gal ir tiesa, bet e, jūsų 751 mes 28 ir, ir visi turime kalbėti vienu balsu. Dėl Unicitra yra viena šalis, kuri jau metus laiko užėmusi blokuojama pozicija ir kol kas nėra prošvaisčių, kad pasikeis kas nors. Taigi buksuojame. Bet tikrai tai nereiškia, kad mes nedirbame, mes darome viską, kad pajudėtumėm į priekį ir ir net ir iki kalėdų numatyti įvairių sustikimai, kad trilogo metu, pavyzdžiui, galėtumėm dirbti toliau. Ačiū. Keli klausimai. Pirmiausia, dėl plieno. Visiškai sutinku su jumis dėl plieno pramonės svarbos, nes tai yra tikrai labai, labai svarbi tiesiog dalis gamybos pramonės visos. Tačiau jeigu Junktinės karalystės vyriausybė atsisakytų savo blokados, ir jeigu pagaliau pajudėtų reikalai dėl e, prekybą blokuojančių priemonių atsisakymo. Gal tada būtų galima ir, ir krizę plieno sektoriai spręsti. Taip pat dėl prekybos su Afrika ir ekonominės partnerystės tie sustarimai apima tokias sritis, dėl kurių buvo sudėtingiausia dėrėtis Europos Sąjungai, ten yra daugiausia silpnų vietų susitarimą apskritai vertinant, tai ar taryba ir į tai atsižvelgia diskutuodama su komisija, kuomet yra pradedamos dėrybos ir tariamasi dėl įgaliojimų. Pirmiausia, dėl plieno. Aš e, nemačiau, kad Junktinė karalystė bandytų pakeisti savo poziciją. <clears throat> Mes diskutuojame labai rimtai dėl to, ar būtų galima šiuo atveju atskirti plieno klausimus nuo Kinijos, e, nuo rinkos ekonomikos e, valstybės šalies statuso suteikimo Kinijai. Kalbant apie rinkos ekonomikos statuso suteikimą, turime tris galimybės - nieko nedaryti, viską pakeisti arba dėrėtis. Taigi, susitarimas su Kinija mm, kai kuriuose sektoriuose, kaip pavyzdžiui, plieno gamyba arba saulės kolektorių gamyba, šiuose sritise reikia tartis, aš manau, ir dauguma valstybių narių būtent tokios pozicijos ir laikosi, manydamos, kad 350 e, tūkstančių darbo vietų tiesiogiai priklauso nuo plieno pramonės ir galbūt dvigubai daugiau netiesiogiai. Taigi čia reikia elgtis labai apdairiai ir tokia šalis kaip Junktinė karalystė, jeigu jau patiria sunkumų šiuo klausimu, tai manau, kad tai yra pakankamai rimta. Europa privalo ir toliau laikytis atviros e, pozicijos, atviros požiūrio į prekybą. Šiuo tikrai labai svarbu, kad e, tiek per Niderlandų, tiek per vėliau e, vyksianti Slovakijos pirmininkavimą. Aiškiai suvoktume, kad šis klausimas labai opus ir kad Europos parlamentas dar nėra prieimęs atitinkamos pozicijos, diskusijos vyksta tiek komisijoje, tiek taryboje. Taigi tas e, sąsoja tarp Kinijos e, rinkos statuso ir plieno pramonės yra akivaizdi. Kalbant e, apie kitus sprendimus susijusius su migracijos politika, po to, kai dalyvau vadovų taryboje Maltoje migracijos tema mes matome ES nenorą vienpusiškai vystyti santykius su Afrikos šalimis, taip pat ir migracijos politikos kontekste, aiškiai suvokiama, kad reikia pasiūlyti kažką mainais. Tai e, manau, kad tai yra pagrindinė raudona gyja, kalbant apie Europos Sąjungos ir Afrikos tarpusavio santykius. Ačiū iš esmės jūs apie labai daug ką jau informavote, todėl aš neužduosiu klausimų tą temą, bet jūs paminėjote konfliktus, nors ir teigiamai bandėte visą tai įvertinti, bet e, kokie, norėčiau sužinoti, kokios yra pagrindinės problemos, ypač su kuriomis šalimis, kokie klausimai kelia didžiausio rūpešio ir ar yra galimybės susitarti dėl neišspręstų klausimų. Galiu jums vokiškai atsakyti nežinau ar cituoti Lindą dabar čia, bet yra nesutarimų tarp tarybos ir komisijos, be kita ko ir dėl to, kuriai institucijai čia priskirtina kompetencija. Ir taip pat dėl išvestinių produktų tas pasakytina Ir tikiu, jog politinių požiūrių vertinant tai labai susiję su šalimis prie didžiųjų. Prie džių, su šalimis prie didžiųjų ežerų, jų, jų interesai čia yra didžiausi. Na ir be abejo, jokiais būdais nenorime, kad situacija būtų išnaudojama konflikto eskalavimui. Iš tarybos pusės iš tikrųjų visos problemos pašalintos, kiek man žinoma. Netgi dar mūsų pirmininkavimo metu prasidės trilogas, ar ne? Nors gal ir nebūtinai. Nelai pasieksim šį tikslą, bet tokį tikslą turėjom. Aišku, maža valstybė. Negalim viską padaryti. Ką užsibrėžia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor eh, ministro. Por... Pana, kolega Fisas. Ačiū, ačiū pana pirmininkė. Jūs labai išsamei pristatėte įvairiausius susitarimus, darybų etapus ir paminėjote be kita ko santykius su Tunisu. Labai džiaugiuosi, kad su šia šalimi bus pradėtos diskusijos dėl laisvos prikybos susitarimo, nes tai būtų tai šaliai aktualu ir naudinga. Bet ar jūs galėtumėte atsižvelgti į susitarimą su Tunise dėl alyvų aliejus? nes šis susitarimas nebejotinai darys poveikį tam tikriems ES regionams ir gal vertėtų įvertinti poveikį, ypač Italijai, Ispanijai, Graikijai ir kai kurioms kitoms valstybėms narės. Ir ar negalėtume sudaryti susitarimo tik vieneriems metams, o po to atlikus e, poveikio vertinimo analizę e, pratesti tą susiturimą, ar taryba galėtų į tokį dalyką atsižvelgti, į tokį prašymą atsižvelgti. Na, dėl šio paskutinio klausimo ar Tuniso. Tuniso ministras lankėsi ministrų taryboje, ponas Dartmus. Mano šalyje yra labai um, daug uh, sutarta dėl plieno. Procedūra senai nustatyta, viskas senai nustatyta. Ir norėčiau kreiptis į Jūs, pona komisarė, nes dabar panašu, kad visa nustatyta ir taikoma procedūra bus apvirsa aukštinkojomis. Ir aš manau, kad kai kurios dalykus mes ir taip galime padaryti, pasinaudodami visiškai paprastą procedūrą. Na, greitai apie alyvų aliejų. Tuniso ministras pirmininkas lankėsi taryboje. Ir mes labai ilgai kalbėjomės šią temą, kalbėjomės be kita ko ir apie tas valstybės narės, kurios e, vienai par kitaip susijusios, kuriams rūpi šis susitarimas. Tačiau tokia priemonė būtų trumpalaikė, nes ES nori padėti Tunisui, kuris šiuo metu išgyvena sudėtingą laiką. Ir mes tikrai e, nenorime pažeisti alyvų aliejaus e, šalių gamintojų interesus, bet yra 28 valstybės narės. Taigi yra e, pirmas dalykas, kad tai bus laikina priemonė ir turime atsižvelgti visų interesus. Pirmininkas, gerbėmėjai kolegos, aš labai atidžiai stebėsiu, kaip laikomasi laiko reglamento, jeigu jisai bus viršėjamas rimtai, aš tiesiog nuspausiu, išjungsiu jūsų mikrofoną ir perduosiu ir suteiksiu galimybę ministrui atsakyti, nes mes kitaip faktiškai negalėsime suteikti galimybės kitiems parlamento nariams uždėti, užduoti klausimą. Ir Nebijotinai ne visi galėjo užduoti klausimus, bet ministras, bet ministras išdėstis savo nuomonę ir atsiūs raštu, taip pat bus išplatintas ir jo pareiškimas, ponas Darsmos. Aš noriu pasisakyti dėl um, darbo tvarkos. Jūs norite, kad mes klausimus raštu pateiktumėm? Uh, so, Mr. Chairman, I have a point yeah. of order. It's, of course, very gracious. Pone pirmininkė, džiugu, kad jūs teikite galimybę užduoti klausimus raštu, tačiau aš manau, jūs puikiai žinote, kad uh, atsakymai į klausimus raštu užima beveik šešerias savaitės. Ir e, tikrai, kol nukeliauja įsakymai, kol kas niekas e, nevyksta. O kokiagi yra procedūra? Pirmiausiagi užduo, e, suteikiama teisė užduoti klausimus koordinatoriams, o jūs pasielgėte kitaip. Pana Fiola Vila, aš, kurį aš labai gerbiu, uždavė labai rimtą ir svarbų klausimą. Ir tikrai nesutinku su tuo, kad tai buvo paskutinė galimybė, žodžiu, užduoti klausimą, nes mano frakcijai nebuvo suteikta jokia galimybė užduoti klausimą. Mes atstovaujantį turime visiems. EPP turėjo galimybę užduoti du klausimus, mes visiškai neturėjome jokios galimybės. Todėl, pirmininkė, prašau jūsų patikslinti, kokią procedūrą jūs čia taikėte ir ar ji bus taikoma ir ateityje, ar tai kažkas naujo. Pirmininkas, na, pirmiausiai, aš manau, kad jūs tikrai gausite atsakymus į savo klausimus raštu net ir Guel, ponas Lebovičius ir kiti negalėjo užduoti klausimų, nes e, mes dėja e, turime atsižvelgti į tai, kiek turime laiko ir negalima priversti ministro pasilikti ilgiau, negu kad jis yra numatęs. Ponas Kasparis. Na kągi, jeigu tai tokia nauja taisyklė, tai mes tada jai pritarėme. Sąrašas buvo sudarytas taip. Tiesiog pasižiūrėjome, kas pakėlė rankas, kas nori užduoti ir tokia tvarka buvo a, suteikta galimybė užduoti klausimus. Buvo sudarytas toks sąrašas. Kągi, gerai. O dabar pereikime prie 18 klausimo darbo atvarkės. nes visa tai susijęs su įstrigusiomis taryboje dėrybomis. 2014 metais jau buvo gautas sutikimas ir pritarimas po to, kai panas Kaspari parengė savo pranešimą, dabar reikia žiūrėti, kaip toliau siekti pažangos. Ir iš karto steikiu žodį panai Kasparai. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, pagrindinis dalykus jau paminėjote. Parlamentas savo namų darbus padarė ir labai norėtųsi, kad ši tema nebūtų pamiršta, nes pritarimas buvo tikrai labai platus gautas. Taigi džiugu būtų sužinoti apie tolesnius galimus žingsnius, ką gali parlamentas padaryti, kad viskas pajudėtų iš mirties taško. Jeigu daugiau kolegų nenori pasisakyti, žodį suteiksime komisijos atstovams, kas norėtų pasisakyti dėl IPI. Ponas Jesen. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, just briefly to recall the back. Dėkoju, ponė pirmininkė, tik trumpai pristatysiu esmę 2014 metais pasiūlymas buvo pateiktas tam, kad būtų pagerinta rinka Europ... tiekiems iš Europos, prie, prie, pagerintas prieimas prie rinkų tiekiems iš Europos viešuosiuose pirkimuose, vykdomuose trečiosiuose šalyse. Ir tiek parlamente, tiek taryboje mes savo poziciją jau esame išdėstę prieš pateikdami pirminį pasiūlymą, taip pat ir su svarbiausiais veikėjais šios rinkos, su suinteresuotais asmenimis. Vykdėme konsultacijas ir dėl peržiūrėto pasiūlymo taip pat vyko plačios diskusijos ir sausio mėnesį e, dokumentas buvo patvirtintas e, taip pat ir taryboje. Ir naujausia peržiūrėta versija, e, tikimės, bus patvirtinta sausio mėnesį pasirodys. Ar tarybos atstovai norėtų kalbėti, ar kas nors atvyko, panašu, kad ne. Danielį, tuomet dar kartą žodis tau. Tai su nekantrumu laukiame sausio. Žiūrėsime, kas bus. Taip, artėja kalėdos, stebuklų metas. Bus įdomu rasti, ką nors po kalėdų Eglteno komisijos ir nuo tarybos. Kitas dosie TDI 2014 balandį jau buvo priimtas mūsų sprendimas ir po to, kas buvo pasakyta ir apie Kiniją, ir apie kitas šalis, man atrodo svarbu ir čia žengti pirmin, kad pagaliau būtų sutarta dėl modernizavimo. Dėl um, to, kas pasakytina apie prekybos apsaugos priemonės. Panas Jelneris, ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, išklausėme ką tik Luksemburgo užsienio reikalų ministro, jis kalbėjo apie pažangą, aš labiau gal sakyčiau apie trūkstamą pažangą, bent jau tas pasakytina apie darybas su Kinija ar apie, ar apie šios srities e, spėtimą ir Kinijai Mm, prekybos e, prekybos apsaugos priemonės ir, ir klausimas, ar dabar laikytis tos pačios linijos ar ne. Uždaras susitikimas su komisijos nariu vyko taip pat ir su atsakingu Kinijos ministru Tačiau būtų įdomu išgirsti, kaip siemi visi šie reikalai tarpusavyje. Man regis, Kinija e, čia aiškiai atsiduria nuo šalyje, nes vien, vien su atitinkamu statusą pasiūlym, statusu pasiūlyme Kinija net nebuvo paminėta. Ir nesvarbu, kokia pozicija bebūtų, vis dėlto subsidijavimo ar subsidijuojamo importo klausimas yra labai svarbus ir net ir parlamente vyko prieštaringos labai diskusijos, todėl būtų gerai, kad komisija išdėstytų ir savo požiūrį. Taip pat norėčiau pastebėti, jog tas puikiai subalans, jog ta puikiai subalansuota pusiausvyra pasiekta parlamente panašu, kad e, neišjudina diskusijų taryboje. Bet galbūt komisija konkrečiai dėl Kinijos pasakys šitą daugiau ir bus aiškiau. Taigi, e, sąrašas yra sudarytas tam tikrą tvarką, ponia Borelė, ponas Dartmaus, ponas Rodrygės, ponia Borelė, ir ponia Reding ir Emma McClark. Taigi, stenkitės kalbėti kaip galima trumpiau. Pone Mofta, aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta, nes uh, mes visi čia pučiam tą pačią dūdą. Ir uh, keletą kartų visą tai buvo jau svarstyta, bet yra dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Ir jis susijęs su to, ką, ką tik sakė Luksemburgo ministras. Būtent. Dabar yra galimybė suformuluoti ir įtraukti kai kuriuose sektoriuose apsaugos nuostatą, kuri ypač aktuali ginčytinų klausimų atveju. Ir man tiesiog įdomu, kaip visą tai bus galima padaryti, kaip mes sumoduliuosime, kaip mes įvertinsime, kokį vienas sektorius daro poveikį kitam sektoriui ir ar atitinkamai tada bus pasinaudojama apsaugos nuostata. Nes jeigu mes skaldome susitarimus pagal sektorius, tai tada tikrai negerai. Aš nepritariu, ponas Borelį. Ačiū, pana pirmininkė. Reikia modernizuoti apsauginius mechanizmus. Ir man regis, verta prisiminti, kad parlamentas visada siekia gerai suderinto dokumento teksto, kuris duotų visiems naudos. Nebūtų protinga švaistyti mūsų laiką ir pamiršti tą gerai atliktą darbą iki šiol nes nebejotinai, kad problemų kils ir dėl nacionalinių pozicijų. Todėl aš apsiribosiu pasakydama štai ką. Mūsų parlamento rengiamas tekstas turi tapti pagrindiniu pagrindo tekstu dėl keletos priežasčių. Nes pirmiausiai manau, kad parlamento nuomona tiek teisino, tiek politinio turinio prasme yra svarbus dalykai, kai kalbame apie ekonomikos klausimus. Kitas dalykas. Vis daugiau klausimų kyla dėl šio teisės sektoriaus, teisės aktų patobulinimo. Ypač turint galvoje, kad rinkos sąlygos labai greitai keičiasi ir mūsų ūkio subjektai prie to turi sparčiai prisitaikyti. Kitas dalykas, sąžiningos priekybos priemonės yra labai svarbios bet nereikia pamiršti, kad mes turime vadovautis sąžiningos konkurencijos, sąžiningos konkurencijos taisyklėmis, nes tai naudinga mūsų verslininkui. Kita vertus, reikia labai sparčiai atlikti tyrimus, o ne per devynis mėnesius, nes tiek trunka prekybos generaliniam direktoratu atlikti poveikio vertinimą, ar tai jau problema. Mes niekada nespėjame laiku reaguoti į susidariusią padėtį. Ir aš sakyčiau, ne per 9, o per 7 mėnesius turėtų būti atliktas poveikio vertinimas. Dar vienas dalykas, niekada nebuvo skaičiuojama žala. Ir galiausiai reikia išanalizuoti muitus, muitų tarifus. Reikia daug konkretesnių ir aiškesnių taisyklių, pagal kurias prieš taikant mutams reguliuojamas importas. Dar vienas dalykas tai yra a, pagalbinės priemonės skirtos vidau, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ačiū toliau, ponas Dafmas. Na, ponia Kazindalink kalbėjo, paminėjo keltą dalykų ir plieno pramonėje, mano šalies plieno pramonėje susidarė nepaprastoji situacija. Spalio 22 dieną parašiau laišką komisijos komisijai prašydamas, kad būtų įvestos akiniai antidempingo priemonės. Ir gavau atsakymą vakar. Jame radau tokią frazę. Antidempingo mėsas negali būti taikomos nenustačius, kad dempingas brūkšnelis, subsidijavimas yra taikomas. Luksemburgo ministras, kalbėdamas E, paminėjo nesažiningą konkurenciją. Tam tikrą prasme, dempingas yra nesažininga konkurencija. Ir man susidaro įspūdis, kad e, visa tai buvo e, parengta iš anksto. Ir ministras išplatins savo pasisakymą, tada galbūt aiškiau man, ką jis norėjo pasakyti. Bet, žinote, plieno pramonėje kada lydimo krosnis atšala, jos atšala. Taškas. Viskas. Jūs nieko nebegalite padaryti, užkurti jų neįmanoma. Ypač jeigu kurianama koksu. Ir um, tikrai žmonės turi žinoti, kad susidarė nepaprastoji situacija. O atsakymus, kuriuos mes gauname, uh, yra standartiniai biurokratiniai atsakymai. Ir jie reiškia, kad arba nieko nesike, niekas nesikeis, arba kaita užtruks labai labai ilgai, o tai jau bus per vėlų pramonės sektoriui. Ir aišku, aš tikrai nerėkčiau čia, kaip tyruose laukuose, bet visiškai pritariu kolegoms, kad ir komisija, ir tarybai reikia labai aiškiai pasakyti, kad būtina įtraukti nepaprastųjų o, situacijų sąlygas į susitarimus, kitaip nieko nebus. Ačiū toliau, kolegė Ima Rodrikės. Labai gėlestauju, kad ministras turėjo taip anksti išvykti, bet tiesą pasakius mane kai kas suneramino. Ir man atrodo, kad taryba nesupranta, jog būtina kuo skubiau atnaujinti, patobulinti e, likščiol taikytus mechanizmus. Ir bėda ne tik ištiko plieno pramoną, bet ir kitus sektorius, energijos sąnaudos, kaip ir tų sąnaudų kaina kyla ir atsiranda kitų sąnaudų ir taip toliau ir taip toliau. Mes tiesiog neturime laiko, o priedo dar jį ir švarstome. Mums dabar reikia modernizuoti priekybos rytyje taikomus mechanizmus. Ypač dabar tai aktualu, kai dings 15 straipsnio antros dalies A punktas iš susitarimų. Uh, Ir mes visi, manyčiau, turėtume šios klausimus labai rimtai svarstyti, nes Europos pramonė tiesiog nebegali laukti, kol taryba teiksis priimti sprendimus. Mes kalbame apie horizontą 2020 e, programos įgyvendinimą, bet pramonė tiesiog toj bus nušluota, todėl kad e, jinai veikia e, pasenusiamis sąlygomis. Pone Redinka. Liuksemburgo ministro reikia užduoti klausimus, kol jisai dar buvo čia, nes jie labai svarbus. Dėl prekybos apsaugos. Komisija ėmėsi veiksmų, parlamentas ėmėsi veiksmų, o taryba blokuoja tuos veiksmus. Ir šiuo metu vyksta diskusija tarp plieno pramonės ministrų dėl tų visų rimtų problemų, kuriomis susidūrė plieno pramonė. Tačiau jie nesugebėjo susitarti dėl pagrindinių būtiniausių priemonių. Ir nesugebėjo susitarti ir dėl pozicijos Kinijos atšvilgių, MES atveju. Taigi, susidūrėme su rimta problema. Reikės priimti rimtų sprendimų, o taryba panašu to nepagėdauja. Maklarken. Na, visiškai suprantama, kad e, prekybos priemonės, prekybos mechanizmai turi būti tobulinami ir atnauji, modernizuojami. Tačiau kodėl mus taip neramina visa situacija? Nesažininga prekybos e, praktika daro žalą apskritai pramoniai. O mes matome, kad pavyzdžiui, Kinijos ataskaitose nurodoma, kad kad e, kinai parduoda plieną, plieno gaminus pasaulinėje rinkoje mažesnė nei namuose kaina, mažesnė kaina nei kainuoja tą gaminį pagaminti. Todėl mes turime sunerimti, ką daryti su e, priekyba su trečiosiomis šalimis, kiek e, kruopšiai ir atidžiai tas procesas yra stebimas, kiek kruopšiai analizuojamas tokios priekybos poveikis Ir ar įmanoma, pavyzdžiui, turėti ankstyvo perspėjimo sistemą? Nustačiu ir e, ar įmanoma atidžiau stebėti, ar nevar, nesinaudojama nesažininga um, konkurencija, kad galima būtų labai greitai reaguoti. Tačiau laiko mes beveik nebeturime, o girdime kažkokius tai atsiprašymus ir reikia priversti komisiją imti, tiksliau atitinkamą komisarą imtis priemonių. Ačiū. Na, dabar komisija turės galimybę atsakyti kažkiek. Tai pirmiausia, aš noriu padaryti trumpai informuoti apie patį visą dokumentų modernizavimo darbo, o tada pabandysiu trumpai atsakyti ir įvertinti klausimus. Pone Fiona prisiminė, kad 2013 metų pasiūlymą mes svarstėme labai išsamei ir 14 metų balandžio pirmą dieną parlamentas pateikė savo poziciją. Komisija mato, kad e, žino, kad taryboje tikrai buvo intensyvios diskusijos ir pirmininkaujant, pavyzdžiui, Italijai labai daug buvo dirbama, kad pasistumėtų visas reikalas į priekį. Buvo siūlomi e, darbo, tarybos darbo grupėms konkretus pasiūlymai ir e, dalis darbo pajudėjo ir pasiekta pažangos. Dabar 15 metai mūsų galva pirmininkaujant Latvijai, Latvija nelabai aktyviai veikia ir stengiasi įsiaiškinti, kokia valstybių narių nuomonė, pozicija kiekvienu atveju, tačiau pirmininkaujantį Latviją nesugebė e, pateikti suderintos pozicijos ir todėl taryba nesuteikia įgaliojimų pirmininkaujančiai kitai valstybei ir vargu ar pirmininkaujant Luksemburgui bus pažengta į priekį. Jei leisite, noriu štai ką dar pasakyti. Bendra atmosfera taryboje yra įprastinė. Tai yra tradiciškai valstybės narės pasiskirsti į grupės. Yra vienos, vienų valstybių narių grupė, kuri pageidauja labiau apsaugoti pramoną ir jos interesus o yra kita valstybių narių grupė, kuri pasisako už laisvą prekybą ir uh, produktų importą į Europos Sąjungą. Taigi praktiškai valstybės narės įsiskyrė tradiciškai į dvi stovyklas. Ir e, dar nemažai delegacijų mano, kad parlamento pozicija nepakankamai subalansuota. Ir šis aspektas tikrai ne padeda dirbti toliau. Dėl subsidijų. Aš iš dalies galėčiau Jums paprieštarauti. Pasiūlyme yra pateikiamas labai svarbus dalykas netaikyti e, lengvatinių tarifų subsidijavimo atvejais ir nebejotinai tokiu būdu mes e, išloštume daugiau, ypač žinant, kad subsidijavimas visada galų gale reiškia nesažiningą konkurenciją. Tačiau kolega e, buvo teisus, sakydamas, kad e, IMS atveju dar yra per anksti ką nors kalbėti. Dabar dėl galimos pažangos. Jūs visi šiandien ryte klausėtės ministro Aselburno pranešimo ir mes dar laukiame komisijos pozicijos dėl MES. Ir prieš porą minučių jūs patys girdėjote, ką sakė ministras ir kaip mes suprantame, tikriausiai Niderlandai, kai perėms pirmininkavimą, lauks komisijos pozicijos dėl MES. Ir jau tada bandys ieškoti galimybių suderinti viską, kad būtų užtikrinta sparti pramonės sektoriaus apsauga, bet nepažeisti ir kiti interesai. Nekristų prekybos apimtis. Teisėtos prekybos apimtis. Taigi, tiek galiu bendrai pasakyti apie komisijos nuomonę ir mes, aišku, pasisakome už tolesnės diskusijas, tačiau dabar galiu pasakyti, kad pirmininkaujant Luksemburgui vargu, ar galima tikėtis, kad dėl MES komisija pateiks savo poziciją. Dabar, ponia pirmininkė, jums leidus sureaguosiu tai, ką sakė parlamento nariai. Dėl turinio. Taip mes sutinkame, kad labai svarbu greitai ir tinkamai reaguota kiekvienu atveju, tačiau aš norėčiau priminti ponui Dartmus, kad pirmiausia, pramonė turi pateikti kartu su įrodymais skundą. Tai yra dėja biurokratinė procedūra, kuri nustatyta reglamente, o mes turime taisyklėmis vadovautis. Mes tiesiog negalime e, bėgti paskui žodį. Kita vertus, noriu pasakyti, kad kai pramonė ruošia skundą, komisija visada siūlo savo pagalbą, kad procesas paspartėtų, komisija siūlo padėti surasti duomenis ir taip toliau, nes tarptautinės prekybos atveju viskas atliekama labai rimtai. Dabar dėl veikimo kilus grėsmiai, užuot pirmą laukus, kol ta grėsmė padarys žalos komisija galės išanalizuoti, ką galima padaryti pagal bazinį reglamentą, jeigu pateikiamas skundas, kuris e, parodo, kad iš tiesų kyla grėsmė vienam ar kitam pramonės sektoriaus, po sektoriui. Dar vienas dalykas, aš manau, kad e, dėl visų dėrybų konkurencingumo tarybos ministrai, kurie nori imtis veiksmų dėl pieno pramonės ir už prekybą atsakingi ministrai, kurie mano, kad modernizavimas užtruks, nelabai dera tarpusavėje. Ir komisijai tikrai reikia kažkaip surasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų. Taigi tuom aš norėčiau baigti, ponė pirmininkė, savo uh, trumpą pasisakymą. Kągi, jeigu daugiau nėra nei pastabų, nei ko nors, <coughs> tai ponas Filsler. Noriu priminti kolegoms, kai kalbame apie plieno pramonę maždaug prieš keletą savaičių komisija elektromagnetiniam plienui nustatė tarifus ir muitų tarifus ir tai buvo padaryta po pateikto skundo. Todėl ne tik Europos Sąjunga išrado visą šią procedūrą. Faktiškai dėl dempingo viskas aiškiai sustiguota pasaulio, pasaulio priekybos organizacijoje. Dabar dėl sąžingos konkurencijos ir kitų dalykų. Jūs prisiminėte 13 metus, bet aš manau, mes čia viskai nukrypstame į šalį, nes pirmą kartą, kai buvo bandoma modernizuoti prekybos priemonės 2013 metais, tai komisija sakė, kad per anksti kelti klausimą dėl Kinijos, bet dabar jau 15 metai ir mes nebegalime atidėlioti šio klausimo sprendimo. Tiesą pasakius, per 20 pastarųjų metų bent jau pirmą kartą būtų bandoma kažką padaryti, modernizuoti priekybos priemonės. Aišku, e, antisubsidijavimo srityje pasikeitė kažkiek taisyklės, bet pasikeitė ir kitos priekybos taisyklės. Ir laseducijų taisyklės atveju štai koks kyla klausimas – kaip elgtis su Kinija. Ar pagal atskirus posektorius, ar pagal atskirus sprendimus. Ir tiesą pasakius, pati ta lesidutė taisyklė nėra tiek aktuali, nes e, yra skirtingi atvejai, kada antidempingas mažesnis ir pinigai mažesniai, bet e, pasiūlymo esmė tai buvo netokia, todėl galbūt reikia e, išsameu apsvarsyti kovą su subsidijavimu apskritai ir atitinkamomis priemonėmis. Aišku, aš suprantu, ką, ko, kokia komisijos pozicija ir mes irgi turime poziciją, bet taryboje susidarė blokuojanti dauguma, o ne blokuojanti mažama. Todėl panašu, kad parlamento suderintimas tekstas nėra jau taip labai suderintas, nes nėra apie ką net dėrėti. Ir tiesiog noriu, kad kolegos nepamirštų šito dalyko. Praėjo 14 metai ir dabar klausimas štai koks. Mes ne mūšį turime laimėti, mes turime laimėti karą ir dėl kažkokio mūšio negalime pralaimėti karo. Nebejotinai. Aš juk ir. Yra TBC jau sakiau, kad parlamentas lankščiai nusiteikęs tarybų atžvilgių, tačiau problema ta, kad taryba apskritai neturi kol kas e, jokių įgaliojimų numačiusi, kad būtų galima pradėti darybas. Savame suprantama, kad tarybai ne viskas tinka ir dažnai tai būna, ką parlamentas nusprendžia, ne viską taryba vertina palankiai, tačiau vis dėlto judėti pirmin reikia ir tikiuosi, kad lankstų sprendimą nors kokį rasime. Toliau 20 darbo tvarkės punktas. Labai įdomi tema - geografinės nuorodos. Prekybos sustarimų kontekste esminis elementas - rytoj su Vietnamu, regis sudaromas bus sustarimas 180 regis geografinių nuorodų iš Vietnamo bus pripažinta bus pripažinta Vietnamo, tos nuorodos iš mūsų pusės, atvirkščiai regis dvi, gal tik tai. Reikia pasakyti, kad <coughs> darybininkai apskritai nelabai buvo pasirengę priimti kai kurie geografinių nuorodų kaip sistemos, dėl, dėl kurios būtų galima dėrėtis. Labai džiugu, kad galiu pasveikinti komisijos atstovą iš Žemės reikalų generalinio direktorato. Šiandieną pas mus atvyko Donas Klarkas ir pakalbės apie geografinės nuorodas ir darybas dėl jų. Thank you, Chair. I'll ask my colleague Anders Jessen, head of unit. Ačiū, pana pirmininkė, aš kalbėjausi su savo kolegomis prekybos generalinėme direktorate, bet vėliau pateiksiu pastabų dėl bendro pobūdžio. Komisija. Ačiū, pana pirmininkė. Iš tiesų, malonu čia dalyvauti posėdėje ir mes ketiname pateikti jums platesnį kontekstą, o kolega Džonas Klarkas kalbės apie konkrečesnius dalykus. Dabar geografinės nuorodos. Iš tiesų tai labai svarbus klausimas prekybos kontekste. Tuo pačiu geografinių nuorodų apsauga vis labiau apsaugoma pasauliniu lygiu, atsiranda naujų besivystančių valstybių, kurios įveda tokią tokį reikalavimą. Taigi per pasarosius 20 metų nemažai pasikeitė situacija. Suis generė sistema, kuri e, buvo patvirtinta tarptautinių lygių, visgi reiškia, kad komerciniuose susitarimuose turi būti įtvirtinta geografinių nuorandų apsauga, nes tai E, naudinga visiems. Tačiau problema išlieka, nes kai kuriais, at, kai kuriais GN atvejais, kada vertė yra labai didelė, vis tiek bandoma klastoti, bandoma piknaudžiauti ir taip daroma žala e, trečių šalių prekiams. Ir a, e, GN nuorodos turi būti privalomos ne tik tai ES, bet ir pasauliniu lygiu. Komisija yra priimusi atitinkamus taktis aktus, o kalbant apie investicijų ir um, prekybos sektorių, tai mes visada įtraukiame uh, GN nuorodo elementą į mūsų susitarimus bet reikia galvoti apie nuorodos taikymos ryties išplitimą ne tik e, vynams ir stipresniems alkoholiniams gėrimams. Todėl mes dirbsime būtent tokia kryptimi ir tik turime pasakyti, kad apskritai nuo to, kiek bus ambicingas mūsų tikslas, priklausys ir GN likimas kuris bus svarstomas Nairobija ministrų lygių. Dar vienas dalykas Geografinių nuorodų apsauga tai yra vienas iš mūsų prioritetinių elementų, kai deramės dėl prekybos susitarimo. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Naujajame komunikate dėl bendrosios rinkos strategijos, kuris buvo paskeltas spalio 28 dieną, aiškiai nurodyta komisijos strategija ir ką jį ketina daryti ateityje bus paskelbtos konsultacijos dėl ne žemės ūkio geografinių nuorodų apsaugos įtraukimo. Ačiū, aš esu Džonas Klarkas ir, e, esu laikin, ir laikinai einu generalinio žemės ūkio direktorato direktorius pavaduotojo pareigas. Manau, kad pirmiausia reikia prisiminti, ką reiškia geografinė nuoroda. Pirmiausiai, tai yra tam tikra intelektinės nusavybės forma, kuri gali būti prilyginama patentui arba prekės ženklui. Geografinė nuoroda, ką rodo, kad tai yra produktas kilęs iš tam tikro regiono, jam pagaminti naudojamas specifinės žinios arba technologijos ir e, tas, e, ta sąsaja tarp produkto ir jo gamybos vietos, tai yra geografinės vietos, yra esminis dalykas. Kaip Anders pasakė, nebejotina, kad um, geografinės nuorodos yra labai svarbus dalykas. Mes tiesiog galvojame, kad visą tai susiję labiau su importu, bet ne tik tai, tai susiję ir su eksportu. Ir a, um, mūsų geografinių nuorodų at, apsaugos atveju e, žemės ūkio ir maisto produktų sektorius E, įgyjo konkurencinį pranašumą. Jūs matote, kiek e, svarbus yra geografinių nuorodų produktų eksportas praeisiais metais. Mes eksportavome apie 15 milijardų eurų vertės produktų pažymėtų geografinių nuorodų ženklų. Ir tai rodo tik tai mūsų žemės ūkio ir maisto kokybės e, lygį. Dar noriu pasakyti, kodėl apskritai geografinės nuorodos yra labai svarbios žemės ūkio sektoriui. Pirmiausia, dera pastebėti, kad geografinės nuorodos dabar neapsiribu, apsauga neapsiriboja dviem ar trim valstybėmis narėmis nuo praėjusio šimtmečio pabaigos ir daugiau valstybių narių pateikė paraiškas dėl geografinių nuorodų apsaugos suteikimo tam tikriems jų produktams. Ir todėl šiandien mes turime gal, žinoti, kad tai ne tik šampanas, prošiuto tiparma arba škotiškas viskis ar dar kažkas, bet yra ir e, Latvijos ir kitų valstybių narių produkcijų. Toliau. E, GN e, reiškia papildomą vertę ir ne tik tai vidaus rinkai, bet taip pat ir eksporto požiūrių, nes tai rodo, kad mes eksportuojame aukštesnės kokybės produkciją. Ir pavyzdžiui, apie tai kalbėjo Tomas Vilsakas vakar. Aišku, vartotojas už geografinę nuorodą sumoka papildomą kainą, tačiau bet kuriuo atveju kartais tai būna nedvigubai didesnė kaina. Ir dar turiu pasakyti, kad GN produkcija bent jau iki, apie 50 procentų gamina mažos ir vidutinės įmonas. Ir nereikia pamiršti, kad šią produkciją gaminama, ši produkcija gaminama visame, e, visoje Europos Sąjungoje ir vien tik tai, pavyzdžiui, Parmežano regione yra 50 tūkstančių darbo vietų susijusių su šio sūrio gamyba ir taip toliau. Todėl geografinių nuorodų apsauga reiškia ir darbo vietų apsaugą. Dabar prekyba apie ką, dėl ko mes deramės. Mes deramės dėl geresnės geografinių nuorodų, kaip intelektinės nusavybės, teisės apsaugos. Ir mes tikrai neketiname leisti laisvai naudotis mūsų um, produkcijos ženklu. Štai čia matote Australijos suklastuotus um, suklastotus produktus. Pažiūrėkite Italijos vėliavą, o pavyzdžiui, prūne dešan yra parduodama Kinijoje ir tai nėra prancūzijos produkcija, tai yra produkcija, kuri atvežama iš JAV. Visą tai ne tik klaidina vartotoją, bet taip pat ir daro didelę žalą mūsų vartotojams. Dar du pavyzdžiai, suklas neteisėtai naudojant uh, ES geografinių nuorodų vietą. Tai yra Bordo, matot kaip parašyta Bordo ir Bautroti. Nebijotinai, kad tai daro žalą ir e, pačiai geografiniai nuorodai bei prekės ženklai. Taigi, ko mes siekime dėrėdamėsi dėl geografinių nuorodų? Pirmiausia, keturių dalykų siekime. Tai yra mūsų pavadinimų ir partnerių vietų rinkoje aukštesnės apsaikos, pasinaudodami PPO 23 straipsnių, toliau ex officio vykdymas. Jeigu gamintojas gali savo teisę apginti tik teismuose, tai tai labai brangi procedūra. Ir daugelis Um, geografinių nuorodų ženklų paženklintų produktų yra mažos ir vidutinės įmonės, todėl jiems labai sunku bilinėtis ar tai Kinijos ar Kanados teismuose. Dar vienas dalykas, kad mūsų geografinių nuorodų ženklas turi uh, būti priimtinas, taip kaip priimtini ir kiti priekybos ženklai. Nereikia pamiršti ir trips susitarimo. Ir aišku, mūsų laisvos priekybos susitarimuose mes tiesiog pridedame sąrašą tų produktų, turi, kurių geografinės nuorodos turi būti apsaugomos ir įrašome nuostatą įpareigojančią apsaugoti visus tos produktus, kurie yra nurodomi prieda. Dabar dėl daugia šalio apsaugos mechanizmo nebejotinai yra šis klausimas po truputį um, tvarkomas PPO. Mes taip pat um, turime tarptautinės intelektinės nusavybės Lisabono susitarimą, kuris turi, e, konvencija, kuri turi būti modernizuota, atnaujinta ir tai yra vienas iš pagrindinių tarptautinės intelektinės nusavybės priekybos, e, e nusavybės taiso apsaugos organizacijos dokumentas. Na ir per pasaruosius metus mes dėrėjomės su daug ko. Ir dabar jūs matote valstybės narės, kurias pažymėtos rusvas spalva, tai yra šalis, su kuriomis sudarytas susitarimas dėl vyno ir alkoholinių gėrimų apsaugos, toliau yra a, susitarimai žalia spalva pažymėta šalis, tai a, šalis, su kuriomis sudaryti jau susitarimą dėl geografinių nuorodų apsaugos, neseniai mes baigėme dėrybas su, Vokietija, e, su Vietnamu ir aišku, mes, kai kalbame apie produktus ir jų apsaugą, tai yra labai daugelį apsaugų. Dabar dėl Kinijos joje e, labai daug pažeidimų. Indija, Merkosuras, e, JAV tai e, su JAV mes stengsimės visą tai aps, projekės apsaugoti per tą taip susitarimą. O ateityje, ateities darbai nurodyti prekybos komunikate, mes ketiname dėlėtis Australiją, Naujoje Zelandiją ir Čilę. Ir labai svarbu nepamiršti, kad visos prekybos susitarimai duos naudos žemės ūkio ir maisto pramonė, jeigu bus um, užtikrinta geografinių nuorodų apsauga. Dabar dėl TTIP susitarimo. Geografinių nuorodų klausimas labai sudėtingai sprendžiamas ir labai sunku dėrėtis. Mes siekiame apsaugoti tokius uh, produktus ir numatyti paprastesnį mechanizmą, kad uh, mūsų verslininkams nereikėtų kreiptis į nereikėtų kreiptis į Amerikos teismus, kur bilinėjimosi kaštai labai dideli. Mes taip pat aiškinamės ir dėl reikėčių negali būti, kad Graikijoje pagamintas sūris ant etiketės dar iliustruojamas ir Niderlandų vėjo malūnų. Bet mes TTIP atveju ne reikalaujame, kad JAV reformuotų savo intelektinės nuosavybės sistemą, lygiai taip pat nesistengiame primesti JAV savo sistemos. Taip pat nebandome monopolizuoti tų pavadinimų, kurie tampa bendriniais JAV. Turiu galvoje maisto produktus pirmiausia. Ir a, tokie atvejai turi būti įrodyti, tik tada mes pripažįstame. Tai mes nebandome apsaugoti ES kilmės vardus, mes bandome apsaugoti geografinių nuorodų a, nuoroda pažymėtų produkciją, tokia kaip mozzarella, pravilonai, čiriso, pizza cheese ir, ir šitų dalykų mes neketiname apsaugoti. Ir jūs neturėtumėt mūsų kaltinti dėl to. JAV dėrybų, dėrėdamasi nepaisant tam tikro ir nenoro dėrėtis dėl geografinių nuorodų, sudarydama laisvos prekybos susitarimus numato visgi nuostatą, kad Amerikos kiečių pagaminta produkcija turinti geografinės nuorodos ženklą būtų apsaugota. Na, pavyzdžiui, tenesi viskas arba burbonas, jie, aišku, vadina tuos produktus kiek kitaip, jie vadina juos išskirtiniais produktais, o ne geografinių nuorodų ženklų paženklintais produktais. Bet jie patys tokie elementai traukia. Ir paskutinis dalykas dėl TTIP. Bent jau tai gerai, kad jungtinės valstijos pripažįsta, kad įTTIP susitarimą geografinių nuorodų elementas turi būti trauktas, nors dėrėtis dėl to labai sunku. Netgi jeigu ir parlamentas nepritars ATIP, mes vis tiek tai padarysime. Ir kitas dalykas, ne, mes, mūsų konkurencingumas tikrai nėra toks kaip amerikiečių, todėl mes turėsime ir nuolaidų padaryti ir būtent geografinės nuorodos tampa mūsų dėrybinė valiuta. Šiuo metu jungtinės valstijos mano priešingai negu mes ir teigia, kad mūsų prašymas apsaugoti geografinės nuorodas bus sunkiai įgyvendinamas, bet mes neketiname mažinti savo apsaugos, neketiname mažinti apsaugos intelektinės nusavybės teisų prekių apsaugą, tai tai sudarys tam tikrą precedentą ir apskritai visiškai beprasmiška bus dėrėti su Amerikos pramonė dėl tinkamo pavadinimų, tokių kaip šampanas ir panašiai, naudojimo. Taigi mes turime gerai susidėrėti, nes kitai bus labai sunku dėrėtis dėl kai kurių kitų žemės ūkio sektoriaus dalių. Todėl reikia dirbti, kad TTIP būtų o, sėkmingai sudėrėta sutartis. Gerbėmiai kolegos, dabar turime pereiti į anglų kalbą, nes dar dešimt minučių, sako pirmininkas, nes vertėjai turi. O, baigti darbą, todėl mes periname į anglų kalbą ir vardžiu kolegas, kurie pasisakys. Madam Moska. Obrigado, Sr. Presidente. E apenas para referir de forma breve que. Finished the interpretation? It's a problem.